Kolegos, pradedame nuo balsavimo. Pirmiausia, patikrinsime, kiek narių yra. Taigi, pabandomasis balsavimas. Galite balsuoti dėl ko norite. Gracias, presidente. Simplemente para informar que el GUE presenta. Norėjau pasakyti, kad uh, e, GUE pristatys mažumos pranešimą. Įsidėmėjome ir pradedame nuo balsavimo dabar. Pirmas pakeitimas atsimtas. 30 ir 38. Kas už? Prieš? Susilaiko. Patikrinsime. Uh, voting closed. Baigiame balsavimą. Iš naujo pradedame balsavimą. Baigiame. Prašau, dar palauksime. Kažkas nebalsuoja. Baigiame. Atmestas. 96 pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaiko atmestas. Pirmasis kompromisas už. Prieš. Susilaiko atmestas patvirtintas. Toliau šimtas, šimtas pakeitimų už, prieš, kas už, prieš, susilaiko patvirtintas. Šimtas ketvirtas už, prieš, susilaiko patvirtintas. Antrasis kompromisas už, prieš, susilaiko patvirtintas. Šimtas penkioliktas už, prieš, susilaiko atmestas. 116 ir 17 už, prieš susilaiko patvirtintas. 118 atsimtas. 119 ir 20 už, prieš susilaiko patvirtintas. 121 už, atsiprašau, atkrenta. Trečias kompromisas už, prieš susilaiko patvirtintas. 122 už, prieš susilaiko patvirtintas. 124 už, prieš susilaiko patvirtintas. 126 už, prieš susilaiko atmestas. Ketvirtas kompromisas už, prieš susilaiko patvirtintas. 135 už, prieš susilaiko atmestas. 136 už, prieš susilaiko atmestas. 138 už, prieš, susi, susilaiko atmestas. 139 už, prieš, susilaiko patvirtintas. 140 už, prieš, susilaiko patvirtintas. 141 už, prieš, susilaiko atmestas. Penktas kompromisas. Patikrinti gerai, tikriname 141. 141. Ar viskas gerai? Baigiame balsavimą. Patvirtintas. Penktas kompromisas. Už, prieš, susilaiko patvirtintas. 153 už, prieš susilaiko patvirtintas. Šeštas kompromisas už, prieš susilaiko patvirtintas. Toliau keturi identiški pakeitimai. 1, 5, 8 ir taip toliau. Kas už, prieš susilaiko. Ne visi kelia rankas už, prieš susilaiko patvirtintas. 160 Penktas. 165 už, prieš, susilaiko, atmestas. 166, patikrinsime gerai. Baigiame balsavimą. Patvirtintas. Kelkite aukščiau rankas. 1, 6, 6, 7, 8, 9, 70, 171 už, prieš, susilaiko patvirtintas. 172 atkrenta, atsiprašau, 175, 6 už, prieš, susilaiko atmestas. 177 už, Pruž, prieš susilaiko. Patikrinsime. Balsuojame. Balsavimas baigiamas. Patvirtintas. Kelkite aukščiau rankas. Toliau 179 už. 178 už. Ne, jis atkrito.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 Turime balsuoti dėl 178, kas už 178. Kas už? 178, kas už? Kas prieš? Susilaiko atmestas. Toliau septintas kompromisas, kas už? Prieš? Susilaiko patvirtintas. Toliau 198 už prieš, susilaiko atmestas 199 už, prieš, susilaiko atmestas 200 už, prieš, susilaiko atmestas 201 už, prieš, susilaiko atmestas 202 už, prieš, susilaiko atmestas 8 kompromisas už, prieš, susilaiko patvirtintas 210 už, prieš, susilaiko patvirtintas. Devintas kompromisas už, prieš susilaiko patvirtintas. 218 už, prieš susilaiko atmestas. 219 už, prieš susilaiko patvirtintas. 220 už, prieš susilaiko dar kartą 220 už, prieš susilaiko atmestas 221 už, prieš susilaiko atmestas 222 už, prieš susilaiko patikrinsime. Baigiame balsavimą. Patvirtintas 223 už, prieš susilaiko patvirtintas 224 už prieš susilaiko atmestas. 25 už prieš susilaiko patvirtintas. Tikriname 225. Baigiame balsavimą. Patvirtintas. 226 už, prieš, susilaiko atmestas. 227 už, prieš, susilaiko patvirtintas. 229 už, prieš susilaiko patvirtintas. 10 kompromisas už, prieš susilaiko patvirtintas. 236 už, prieš susilaiko patvirtintas. 237 už, prieš susilaiko patvirtintas. 238 nu, kas už, prieš susilaiko atmestas. 239 už, atskrenta, atsiprašau. Tikriname dėl 238. Balsuojame, baigiame. Baigiame balsavimą. Atmestas, nors aš nebalsavau. Todėl dabar 239 už, prieš, susilaiko atmestas. 240 už, prie, prieš, susilaiko atmestas. 241 už, prieš, susilaiko atmestas. 243 3 už, prieš susilaiko atmestas. 11 kompromisas už, prieš susilaiko patvirtintas. 19 už, prieš susilaiko atmestas. 20 už, prieš susilaiko patikrinsime. 20 pakeitimas. Pradedame balsavimą. Baigiame. atmestas. 21 už, prieš susilaiko patvirtintas. 22 už, prieš susilaiko atmestas. 23 ketvirtas kartu už, prieš susilaiko atmestas. 25 už, prieš susilaiko atmestas. 12 kompromisas už, prieš susilaiko patvirtintas. Toliau 32 už, prieš susilaiko atmestas 301 už, prieš susilaiko atmestas 303 už, prieš susilaiko patvirtintas 13 kompromisas už, prieš susilaiko patvirtintas 14 kompromisas už, prieš susilaiko patvirtintas 15 už, prieš susilaiko patvirtintas 16 už, prieš susilaiko patvirtintas Toliau 17 kompromisas už, prieš susilaiko patvirtintas. 18 už, prieš susilaiko patvirtintas. 75, 74 už, prieš susilaiko atmestas. 75 už, prieš susilaiko atmestas. Patikrinsime. Pradedame balsavimą. Baigiama. Patvirtintas. 76 už. Prieš. Dar kartą už. Prieš. Susilaiko. Patvirtintas. 77 už. Prieš. Susilaiko. Atmestas 29 už. Prieš. Susilaiko. Patvirtintas. 80 už prieš susilaiko patrindas. 81, 2, 3, 4, 5 už, prieš, susilaiko patvirtintas. 86 atsimtas, 87 už, prieš, susilaiko atmestas. 88 už, prieš, susilaiko atmestas. 89 už, prieš, susilaiko patvirtintas. 90 už, prieš, susilaiko patvirtintas. 91 už, prieš, sulaiko atmestas. 19 kompromisas už, prieš susilaiko patvirtintas. Antras atsintas. Ne, čia lingvistinis pakeitimas. Trečias už, prieš, dar kartą už, prieš susilaiko patikrinkime. Trečiasis. Baigiame balsavimą. Patvirtintas. Ketvirtas už. Prieš. Už. Prieš. Susilaiko. Patvirtintas. Penktas už. Prieš. Susilaiko. Sakyčiau, kad patvirtintas. Patikrinkime. Baigiame balsavimą. Patvirtintas. Šeštas už. Prieš susilaiko atrodo, kad ta pati dauguma patvirtintas. Septintas už. Prieš susilaiko patvirtintas. Tikriname septintai. Balsavimas pradedamas. Baigiamas. Patvirtintas ta pati dauguma. Aštuntas už. Prieš susilaiko patvirtintas 9 už, prieš susilaiko patvirtintas 10 už, prieš susilaiko atmestas. Na ir galutinis balsavimas elektroniniu būdu balsuojame. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta didelė daugumas, sveikiname pranešėją. Toliau 11 klausimas. Balsavimas jau baigtas. Dėkoju kolegoms. Jeigu išeinate iš salės, prašom išeiti tyliai. we now move to the uh, point 11 on today's agenda. It is the 11 darbos arkės klausimas, pirmas svarstymas nuomonės dėl sąjungos dėjo panaudojimo prekių eksporto um, naujos reglamento naujos redakcijos. E, tarptautinis prekybos komitetas yra pagrindinis, atsakingas komitetas. Mūsų nuomonės referentė yra Marietės Hakė. Uh, Pakeitimus e, galima pateikti iki gegužės 15 dienos 12 valandos, taigi laiko, ne, laiko nėra ir iškart suteikiu žodį mūsų nuomonės referentai. Dėkoju pirminkė, e, džiugu, kad šiek tiek pritilo kolegos, nes būčiau sakiusi, kad reikia dar e, daugiau laiko, kelių sekundžių, kad visi aprimtų, nes šis klausimas ir techninė prasme labai sudėtingas. Taigi aš noriu pristatyti mūsų komiteto nuomonę dėl vėjopos paskirties naudojimo prekių. Naujusios technologijos turi labai daug įtakos užsienio politikai ir ES turėtų būti lyderė kibernetinio saugumo, žmogaus teisų, skaitinės prekybos e, ar technologijų prekybos srityje. Ir mes turime taip pat užtikrinti, kad būtų kaip galima labiau sumažintos e, grėsmės. Mūsų šio darbo tikslas sustiprinti es vaidmenį kaip E, pasaulis veikėjos ir taip pat reikėtų užtikrinti, kad e, technologijos nepakenktų, pavyzdžiui, žmogaus teisėms visame pasaulyje ir užtikrintų saugumą. Dabar vyksta daug technologinių pokyčių ir matome, kad e, pusiausvėrio pasaulyje geopolitinė kinta. Komisija pirmiausia žiūri šį klausimą iš saugumo ir žmogaus teisų perspektyvos, tai yra svarbu ir kolegos noriu paprašyti tylos. Pone Kostaldo, prašau. Labai sunku man kalbėti, atsiprašau. E, atnaujinti reglamentą reikėjo dėl to, kad įvyko daug technologinių pokyčių ir kad keičiasi geopolitinis jėgų balansas. Aš pritariu Europos komisijos požiūriui žmonių saugumo klausimus, įskaitai kaip svarbiausius atnaujinant reglamentą ir manau, kad labai svarbu užtikrinti, jo kai kurios sritis bus patikslintos, nes komisija nepankama aiškiai iki šiol suformulavo viską. Uh, E, žmogaus teisės e, turi atspindėti visose ES politikos srityje ir reikia užtikrinti nuoseklumą tarp užsienio politikos ir saugumo priemonių egzistuojančių. Ir taip pat reikia užtikrinti, kad jos dėrėtų su mūsų komerciniais ir ekonominiais interesais. E, kibernetinė sekimo technologijos turi būti įrašytos į sąrašą tų prekių, kurios yra kontroliuojamos kaip dviejų panaudojimo prekės, nes jos gali būti naudotos ir pažeisti žmogaus teisėms ar pakengti ES svarbiausiems interesams. Ir taip pat reikia užtikrinti, prisiminti, kad ne kiekvienai technologijai reikia kontrolės. E, kai kurios technologijos gali užtikrinti, jog bus apsaugotos žmogaus teisės, kaip, pavyzdžiui, kodavimo technologijos reikia e, kad e, jos nebūtų taip kontroliuojamos griežtai. Ir reikia taip pat nepamiršti kai kurių teisėtų e, galimybių, pavyzdžiui, paieškų internete. Uh, E, reikia pasakyti, kad e, imtasi gerų priemonių, kurios užtikrins, kad neteisėtai nebus perdomas technologijos ir atsiras daugiau aiškumo. Kibernetinio stebėjimo technologijos ar panašios dviejų panaudojimo prekės gali naudojamo, būti naudojamos pažeisti žmogaus teisėms taip pat ir uh, E, dar rimtesniems po to e, pažeidimams įvykti, pavyzdžiui, neteisėtai įgyta informacija apie žmogaus teisų gynėjus ar žurnalistus gali būti paimama be jų sutikimo iš jų prietaisų ir paskui e, galima sekti atitinkamai tuos veikėjus, juos sulaikyti, kankinti ar dar pritaikyti baisesnės priemonės. Taigi mes turime dabar sukurti tokią sistemą, kuri atremtų visus iššūkius iššūkius e, mūsų kaiminėse ir taip pat, kad būtų atsižvelgta į technologijos pokyčius, kurie vyksta aplink mus. E, reikia užtikrinti tikslinę kontrolę naudojimo ir reikia pagalvoti apie kontroliuojimų subjektų sąrašus sąrašas dėl e, kibernetinių technologijų taip pat turi būti sudarytas, e, kad būtų galima e, atsižvelgti į pokyčius trečiosiuose šalyse ar technologinius pokyčius. Baigdama noriu pasakyti, kad įvairūs sandoriai tampa vis sudėtingesni, dėl to reikia keistis informaciją, reikia daugiau skaidrumo. Valstybės narės turi pateikti informaciją visą apie suteiktas licencijas kompetencijas, kad būtų galima atlikti priežiūrę, Tai e, būtų gera praktika, kai kas jau dabar tą daro, reikia užtikrinti vienodas veikimo sąlygas ir numatyti vienodesnės nuobaudas už pažeidimus visoje Europos Sąjungoje. Šių pakeitimų mes jau laukėme seniai, e, pasimokėme skaudžiai iš e, to, kas vyko per arabų pavasarį. Šis klausimas tikrai yra techninio pobūdžio ir aš tikiuosi, kad mes visi galėsime dirbti konstruktyviai, kad galėtume atsižvelgti vis, sukurti tokį dokumentą, kuris bus aktualus ir e, nukreiptas į ateitį. Neturime daug laiko. Pirmasis Danžan e paprašyšėlis panašiais. Dėkuoju, gerbiamas pirmininkė. Aš nelabai daug ką galiu papildomai pasakyti. Mūsų šešėlė e, pranešėja nuomonės referentė jau pristatė pagrindinius dalykus. Manau, kad šis tekstas yra tikrai e, teigiamas, mes e, keliame aiškius teisėtus reikalavimus ir e, mes turime aišku aiškiai suvokti, kas yra dviejų panaudojimo prekės, kas tai yra. Daug įmonių gamina tokias prekes ir reikia, kad jų konkurentai taip pat laikytųsi panašių e, principų ir mes turėtume nepakenkti savo įmonėms, nes gali būti, kad jų konkurentės tų įmonių nesilaikys tokių, principų, tokių pat principų. Ir reikia mums labai tikslaus e, teisinio pagrindo apibrėžimo. Ir dar norėčiau paminėti ketvirtą e, punktą jame kalbam apie tą catch-all principą įtraukiant terorizmo pavojus, žmogaus teisų pažeidimus. Reikia labai tiksliai apibriežti, pirmiausia, dėl terorizmo. Šiandieną mes turime, turime akcentuoti tai, kad e, teroristiniai išpoliai dažnai rengiami naudojant labai atavistiškas priemonės. Ir Šiaip, jeigu kalbėsime apie dviejų naudojimo prekes, tai autobusai, sunkvežimiai, bet kas gali eh, būti panaudota įvykdyti teroristiniam išpoliui. Dėl to mums reikia labai tiksliai apibriežti eh, ketvirtame punkte tai, ką turime galvoje, kas, tas, kas tie dalykai yra. Ir yra kitų vietų, kur reikėtų patikslinti tam tikrus terminus, bet aš manau, kad mums pavyks e, susitarti dėl bendros pozicijos per dėlių sunkumų. Ačiū. Dėkoju dabar ponas Martinas, socialistų frakcijos vardu. Dėkoju. Dėkoju Maryčiai už jos darbą. Sutinku su tuo, ką abu kalbėtojai ką tik sakė. Mes turėtume E, gerai apibriežti dviejoj panaudojimo prekes, kibernetinės stebėsinos sekimo technologijas ir užtikrinti, kad jos nebūtų naudojamos e, pažeidinėti žmogaus teisės. E, bet taip pat turime užtikrinti, kad mes verslui neužtrausime per nelik dėlės naštos ir mes neturėtume MVI E, prisimti kažkokių labai rimtų uždavinių. Reikia užtikrinti tarptų dviejų dalykų deramą pusiausvę - žmogaus teisų apsaugos ir verslo interesų apsaugos. Aš dabar pratęsiu, ką tik kalbėjusio kolegos mintį, sutinku su juo dėl apibrėžimų. Kibernetinės stebėsienos sekimo technologijos šiuo metu nėra pakankamai e, tikslus tas apibrėžimas, reikėtų jį patikslinti ir dėl rimtų žmogaus teisų pažeidimų. Ta taip pat reikėtų deramai apibriežti, nėra tarptautinė teisėje pripažįstama, dar nėra apibrėžimo rimtų žmogaus teisų pažeidimų, kalbam apie žmogaus teisų pažeidimus. Ir taip pat e, mūsų nuomonė praneš e, reikėtų apibriežti žmogaus teisės ir e, tą vadinamą due diligence deramą pasirūpinimą. Ir mūsų pranešėjas ponas e, Bukneris e, savo darbę, savo pranešime apie tai kalba. Ir šiaip e, mes raginame komisiją atsižvelgti į parlamento pasiūlymus. Manau, kad mes tikrai gerai padirbėjome. Reikia dar pasistengti, kad būtų galima patvirtinti gerą dokumentą. Ir grįšiu prie to, kad nereikia užkrauti pernelyg didelės naštos mūsų įmonėms. Mes turime e, siekti veiksmų tarptautinė arenoje turime užtikrinti, kad ir kitos šalis imtųsi veiksmų, kad mes neatsidurtume nepalangioje padėtyje. Dabar ponė Lochbiller. Ačiū pirmininkė. Klaus Buchner yra žaliųjų frakcijos ir EFA šešėlis pranešėjas. Turiu pasakyti, kad mes tikrai labai džiaugiamės šiuo puikiu komisijos pasiūlymu. Maždaug nuo 2010 metų mes nuolat reikalavome sustiprinti dviejų panaudojimo prekių eksporto režimą. Buvo kilęs ir ne vienas skandalas ir mes reikalavome tačiai kontroliuoti stebėjimo technologijų eksportą. Tai yra skaitmeniniai ginklai, kurie gali padaryti didžiulės žalos. Didžiausias pavojus kyla e, visuomeniai. Europos parlamentas per pastaruosius porą metų iš viso apie 15 kartų ragino e, atlikti reformą. Dabar mes turime galimybę bendradarbiaudami su Europos komisija pritaikyti eksporto režimą prie 21 amžiaus iššūkių. Jau buvo e, paskelbta 15 Europos parlamento rezoliucijų e, šiuo klausimu. Mes tikrai remiame Europos komisijos pasiūlymą, visapusiškai remiame. O dabar dėl kolegės Šakė pranešimo. Vėlgi remiame jos pasiūlymus visapusiškai Be abejo, šis pranešimas pagerins, sustiprins komisijos pasiūlymą. AFET komitetui tenka štai kokia užduotis. Reikia vykdyti tokią išorės santykių politiką, kuri kuo geriausiai atlieptų e, žmogaus poreikius. O taip pat būtina, e, vykdant užsienio reikalų politiką, ginti ir žmogaus teisės. Ačiū, jau pasisakė visi, kurie to norėjo, galbūt pranešėja norėtų išsakyti baigiamasias pastabas. Taip, labai trumpai. Ačiū kolegoms, iš esmės mes sutarėme. Dar galėtumėm padiskutuoti apie apibrieštis. Pavyzdžiui, dėl žmogaus teisų. Nebūtinai e, E, reikia naujų apibrėžčių, reikia vadovautis jau nustatytais kriterijais, kuriuos, pavyzdžiui, nustatė jungtinės tautos. Na, o dėl e, terorizmo, vėlgi tai labai plati savoka, ją galima ar piknaudžiauti. Čia norėčiau priminti bendrą tarybos poziciją, tam, kad būtų aišku, apie ką kalbame. Taigi, e, Europos komisija yra palikus tam tikrą vakumą. Toliau e, kibernetinio stebėjimo instrumentai. Mes šiandien bandome pateikti apibriešties, bandome išsiaiškinti, ar jie naudojami su vartotojo su, e, e, pritarimu ar ne. Galbūt kai kuriais atvejais aš e, e duosiu pritarimą, galbūt dėl to, pavyzdžiui, aš, bus užtikrintas didesnis mano saugumas, bet kai kuriais atvejais galbūt bus. Pri, e, e, bus pažįsta ne tik teisė asmenį gyvenimą, bet galbūt ir kitos teisės. Mes turime rasti praktinių būdų savokų problemai išspręsti. Reikia daugiau aiškumo ir privačiame sektoriu, reikia vengti ir diplomatinių, diplomatinė prasme jautrių klausimų. Pritariu tam, ką pasakė David Martin. Uh, ES turėtų elgtis kaip lyderė. Mes turėtumėm aukščiau užkelti kartelę, turėtumėm raginti atitinkamai elgtis ir kitas šalis. Tai susiję ne vien tik tai su žmogaus teisėmis. Šiandien pasaulis labai sparčiai keičiasi, vystosi technologijos, atsiranda įvairių uh, uh, uh, naujovių, kurios yra naudojamas ir ne visai gerais tikslais. Ačiū pranešėjai, kaip jau sakiau anksčiau. Pakeitimus galima teikti iki gegužės 5 dienos, 12 valandos, 29 dieną viską svarsysime komitete, e, balsuosime gegužės 30 dieną, paskui bus viskas perdota įter ir plenariniai sesijai. Galime įti prie 12 klausimą. pranešimas apie ES politinius santykius su Indija. Indija yra mūsų strateginė partnerė. Apie tai buvo kalbėta ir po AFET misijos į šią šalį vasario mėnesį. Vyriausiai galiotinė Mogerinė apsilankė šalyje prieš dvi savaitės, nes vėliau šiais metais dar įvyks ir ES Indijos viršūnių susitikimas. E, šis pranešimas turėtų būti patvirtintas per plenarinę sesiją dar iki vasaros atostogų. Pranešimą pristatys Kristian e, Preda, prašom. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Santykiai tarp ES ir Indijos yra labai svarbus. Jie turi ilgą istoriją, turtingą istoriją ir sudėtingą istoriją taip pat. Panaudota daug būdvardžių rezumuojant šios santykius. Jis sako, kad tai yra natūralų santykiai, kiti sako, tai yra strateginiai santykiai, kiti sako, kad reikia šie santykiai pakarsti solidarumu. Taip pat sakoma, kad ES ir Indija e, palaiko santykius pagristus vertybėmis. Taigi tokie yra būdvaržiai vartojami. Tam tikrų mastų santykiai su Indija E, yra visų pirma potencialiai labai svarbus. Ir jie turi labai gerų perspektyvų ateičiai. Iššūkiai, su kuriais susiduria sąjunga ir Indija, yra panašus tam tikrų mastų, ar tai būtų ekonomikos prasme, ar regioninės įtampos, ar pasaulinių mastų, pavyzdžiui, dėl e, terorizmo, tarptautinės teisės pagarbos ar klimato kaitos. Aš manau, kad sukaupti santykiai ir mūsų veiksmų derinimas rodo, kad jie, santykiai yra pozityvus iš abiejų pusių. Idealu, kad šis bendradarbiavimas viršė vien tik ekonominį bendradarbiavimą. Tai žinoma, e, e, darybos dėl laisvos prekybos yra prioritetas. Todėl svarbiausias tikslas pranešime yra pare, pris, pritarti parlament, iš parlamento pusės, kaip galima glaudesniai partnerystiai tarp ES ir Indijos. Ši partnerystė turi būti stiprinama įvairiose srityse - ekonominėje, aplinkos saugos ir taip toliau. Tačiau mano tekste daugiausia kalbama apie e, bendradavimą užsienio ir saugumo politikos srityje, kadangi toks yra mūsų komiteto, tokia yra mūsų komiteto darbo sritis. Jūs minėjote, kad e, mūsų nariai iš mūsų komiteto vasario mėnesį lankėsi Naujajame Delyje. Pranešimo tekste aš norėjau išsakyti tris mintis. Gana aiškiai. Pirmiausia, mes atkreipiame dėmesį pranešime į galimybę patvirtinti strategiją mūsų santykiuose. Tai yra labai svarbu nusakliai politikai. Taip pat e, ateityje mums reikia geriau koordinuoti savo veiksmus tarp valstybių narių, kad pasiektume mūsų tikslų e, lengviau. Ir aš apie tai kalbu viename punkte. Antras dalykas, reikia pasveikinti 13 ES ir Indijos vadovų susitikimą ir bendrą programą su svarbiais tikslais. Labai svarbu tą darbo turkiai gyvendinti. Ir šią žinę ponia Federika Mogherini yra paminėjusi. Kaip žinote, Mogherini paminėjo neseniai tuos dalykus Indijoje Ta, taip pat labai svarbu ir, ir toliau keistis nuomonėmis per aukščiausią lygio sustikinimus. Aš pranešime siūlau e, padažninti tokius sustikimus e, užsienio reikalų ir saugumo srityje. Mes sustikę su Indijos parlamentarais taip pat tai minėjome savo komitete. Svarbiau dažniau bendradarbiauti ir konsultuotis parlamento lygmenį. Ir trečia mintis susijusi su užsienio ir saugumo politika. E, pranešime numatome kelis darbo kryptis, kuriomis galima būtų dirbti giliau. ES ir Indija ne visada turi vienodas pozicijas, tačiau papild... nuolatinis dialogas būtų naudingas mūsų tikslų suartėjimui. Kalba apie Afganistaną, Kiniją ar Rusiją. Dirbdami kartu mes galėtume prisidėti veiksmingiau prie e, saugumo įtampos mažinimo Azijoje ir e, Europoje. Kova su terorizmu taip pat yra svarbus darbas. Čia turime dirbti glaudžiau Ir reikia čia paminėti e, neseniai patvirtintą deklaraciją dėl to. ES ir Indija remia tarptautinę tvarką, kuri pagrįsta daugia šalių bendradavimu. Todėl mes manome, kad e, tuos sprendimus dažniau priminėti tarptautinių lygmenių ir taip pat kalbu apie partnerystę žmogaus teisų srityje. Tai yra taip pat svarbu mūsų partnerystai. Akivaizdu, kad šie santykiai turi daug potencialo šiose srityse. Na ir aišku, kad pranešimas e, nėra visiškai išsamus, kadangi e, jo apimtis yra e, ribota. Ir aš siūlau teikti pakeitimus, kad būtų iš, galima išplėsti pranešimą, pavyzdžiui, Ar tai būtų žmogaus teisės, ar moksliniai tyrimai. Ir labai svarbu, kad šis pranešimas būtų patvirtintas e, iki rudens e, Liepos mėnesį, kad būtų galima toliau dirbti jau per aukščiausią lygio susitikimą rudenį. Aš manau, kad pranešimas e, bus patvirtintas dirbant konstruktyviai su šešėliniais pranešėjais. Ir šis pranešimas duos svarbu impulsą mūsų santykiams su Indija. Ačiū Jums uždėmesi. <clears throat> Labai ačiū. Dabar šešėliniai pranešėjai. Kol kas turime tik ponę Gil iš socialistų frakcijos. Ačiū Kristijanui už jo labai subalansuotą pranešimą. Kaip teisingai sakėte, Kristijanai, mes e, turime didelį potencialą, kai kalbame apie šios santykius su Indija ir labai panašių iššūkių. Tačiau atrodo, kad santykiai e, grįžta į tinkamas vežes. Po vyriausiosios įgaliotinės Mogherini apsilankėme Delyje prieš dvi savaitės, kur buvo sutarta sustiprinti bendratarbiavimą daugia šališkumo, klimato kaitos, vystimosi, prekybos, saugumo ir gynybos rytise, jūrų saugos ir kovos su terorizmu. Tai yra viena išsami darbo atvarkė, dėl kurios buvo sutarta. Todėl būtų gerai, jeigu po to būtų parengtas konkretus veiksmų planas, o ne vien tik tai pareikštai išsipareigojimai kažką daryti. Aš sutinku su jumis, kai sakote, kad būtų svarbu kad e, kasmetiniai aukščiausio lygio sustikimai e, vėl būtų atnaujinti ir tęstusi reguliariai. Taigi mes lauksime aukščiausio lygio sustikimo vėliau šiemet dėlyje, kad pamatytume, kaip dirbti toliau tose sritise, kurias jūs minėjote. Aš manau, kad turint galvoje tai, kas vyksta pasaulyje, šis dialogas tikrai nėra niekiek per ankstyvas. Brexitas taip pat turi tam poveikį kadangi mes prarasime svarbų tarpininką santykiuose su Indija ir derinant visą tai su JAV užsienio politikos darbo atvarkė, kuri šiuo metu yra neaiški ir izolacionistinė. Reikia neprarasti nekiek laiko, nešvaistyti laiko investuojant į šią sritį. Laisvos prekybos susitarimas taip pat yra labai svarbus klausimas. Galvant apie tai, tai reikia pasakyti, kad darybos prasidėjo daugiau kaip prieš dešimt metų. Tačiau nuo 2013 metų nebuvo jokios pažangos šioje srityje. Todėl labai svarbu investuoti į vieną greičiausiai augančių ir stambiausių pasaulio ekonomikų, kuri užimna labai svarbią strateginę poziciją regione kurie iki 30 metų gyvens apie 60 procentų pasaulio viduriniosios klasės žmonių. Viena kliučių buvo e, aukštos kvalifikacijos specialistai, tą klausimą kėlėme per savo misiją vasario mėnesį. Ir mes, kaip parlamentas, įsipareigojame analizuoti šį klausimą, ypač atsižvelgiant į JAV ketinimus apriboti vizų išdavimą Indijos informacinės technologijų specialistams. E, šiaip e, Indija, kaip ir ES yra nemažai netikrumo, todėl yra mums daug galimybės vienyti savo jėgas. Ir strateginių pozicijų kūrimas Kinijos atžvilgių, neapsiribo, turint galvoje saugumą Pietų Kinijos jūroje ir taip toliau. Klimato kaita buvo minėta, manau, kad mums taip pat Reikia galvoti apie partnerystę vandens ir energijos rytise. E, jie yra labai svarbus siekiant Paryžiaus darbo atvarkės įgyvendinimą. Dar vienas rytis yra dialogos stiprinimas jungtinėse tautose. Mes ten galėtume dirbti kartu ir remti e, jungtinių tautų saugumo tarybos e, reformą, kur dėlis nori nuolatinės vietos. Indija aktyviai veikia Azijoje ir Afrikoje, kovojant su piratavimu. Čia reikia stiprinti bendralaimę taip pat. Ir reikia pabrėžti tokius dalykus, kurie buvo iškelti mums, mums besilankant ten. Tai yra kovas su smurto lyties pagrindu, e, moterų vaidmens stiprintimas, LGBTI klausimai ir kai kurie kiti, kurie nėra labai galbūt svarbus e, Indijoje. Mes laikomės požiūrio, kuris pabrėžia rezultatus ir tik tai tokiu būdu e, stiprios partnerystės kūrimas mums padės stiprinti dialogą, ypač tokiais klausimais kaip žmogaus teisės. Tai mums reikia aktyviau dirbti, kad pasiektume veiksm... Nu, pažangos. Manau, kad jūsų pranešimas padės stiprinti tą strateginę partnerystę, kuri manau, šiais laikos galėtų pastumėti ES interesus į priekį. Ačiū už iki šiol nuveiktą darbą ir dirbsime toliau rengdami pakeitimus ir lauksime balsavimo. No Šešėlinių pranešėjų daugiau nėra, tuomet perėsime prie kitų kalbėtojų. Dviems minutėms dabar suteiksiu žodį visiems, kurie nori pasisakyti. Ponas Pitela, EPP vardu pirmasis nesakysiu, jog Peterle, atsiprašau. Aš e, manau, kad mes visi palangiai nusiteikę, kalbėdami apie santykius su uh, Indija. Ponas Prėda nekalbėjo plačiai, bet paminėjo pagrindinius dalykus. Ir svarbiausi žodžiai, kuriuos jis pasakė, yra tokie. Mums reikia tvirtesnės, geresnės partnerystės. Aš visiškai sutinku su juo dėl to. Aš uh, uh, rengiu pranešimą apie strateginę partnerystę tarp ES ir Japonijos. Kaip jūs žinote, mes deramės dėl laisvosios prekybos susitarimo, ekonominės partnerystės susitarimo ir laisvosios prekybos susitarimo ir strateginės partnerystės susitarimo. Uh, kol kas 40 sričių nustatyta, kur galima bendarbiauti strateginiu požiūriu su Japonija vadovaujantis strateginiu požiūriu. Ir strateginė partnerystė. Su Indija e, tik aš, e, aštuoniuose srityse nustatyta. Aš sutinku su tuo, ką sakė Nena Gil. E, mums trūksta dinamikos, o dėl strateginės partnerystės galiu pasakyti, kad netgi trūksta užmojo. Neseni įvykiai e, rodo, kad dabar turime tarsi naujų argumentų už e, dinamiškesnį požiūrį. Aš tikiuosi, kad kitas aukščiausiojo lygio susitikimas suteiks būtiną tą trūkstamą pagreitį ir paskatins tęsti e, darbus ir paspartinti juos. Paskutinis pastebėjimas. Iš 40 strateginio bendradarbiavimo sričių su Japonija e, viena yra sveikata. Gal pirmą kartą strateginio sustarimo dalis tai bus. Ir nematau e, mažiau priežasčių e, nebendradarbiauti su Indija. Čia srityje prisiminkime ajurvedos tradicijas, nes ES jos yra ganėtinai paplitusios. Manau, kad reikėtų dinamiško, plataus užmojo požiūrio ir pritariu pranešimui, kuris atitinka tokį mano norą. E, ponas Bašyr, EKR vardu dabar kalbės. E, pirmininkė, gerbiami kolegos, Norėčiau pasveikinti poną Prėdą, mūsų pranešėją, parengusi tokį puikų pranešimą. Jis yra gerai subalansuotas, pozityvus, jame yra e, konkrečių daug rekomendacijų. ES ir Indija iš tiesų turėtų stiprinti savo bendradarbiavimą, siekdamos e, sustiprinti gerbų vyklestėjimą ir saugumą atitinkamuose regionuose bei kitur pasaulyje. Siekiant sustiprinti jau e, ir taip gerą pranešimą, norėčiau dar pasiūlyti keletą pastebėjimų. Be abejonės, Indija daug ką padarė per pastarosius keletą metų, siekdama įtvirtinti toliau žmogaus teisės ir asmens laisvės. Uh, E, siekiama didžiulę šalį paversti gyvybingos demokratijos šalimi ir įtraukiamą pabučio visuomenę. Tai yra kilnus tikslas, tačiau, kaip teisingai pastebėta pranešime, yra dar labai rimtų susirūpinimą kenčių dalykų, pavyzdžiui, diskriminacija dėl kastos ir mažumos nepaprastai pakankamai yra apsaugotos e, taip pat etinės ir religinės grupės. Aš pasisakau už laisvą priekybą ir laisvą rinką ir norėčiau pritarti ir paremti visas e, pastangas sustiprinti ryšius tarp ES ir Indijos. Tačiau laisvoji priekyba ir laisva rinka turi e, žengti koja kojant su pagarba žmogaus teisėms ir teisinės valstybės principais. Tai, mano kukliojo nuomonė, turi atsispindėti galutinėme teksto variante. Dėl Afganistano mes turime prisiminti tai, kad Pakistanas e, jau sumokėjo labai didelę kainą ir toliau ją moka už tai, kad parėmė tarptautinę koaliciją prieš Talibaną ir terorizmą. Aš norėčiau priminti Jums, kad ES, Indijos ir visų kaimininių šalių prievolė yra stiprinti veiksmų bendradarbiavimą visame Pietryčių Azijos regione. Dėl e, dvišalių santykių tarp Indijos ir Pakistano šis tekstas labai puikiai, mano nuomonė, yra parengtas. Ir mes turime kaip galima aiškiau kalbėti apie uh, E, vieną svarbų dalyką - apie tai, kad suartėjimas yra būtinas ne tik tam, kad užtikrintume tvarę e, tai, kad tarptų dviejų didžių šalių. Taika neturėtų būti kaip tikslas savaiminis, bet taika reikalinga tam, kad užtikrintume vystimas ilgalaikį ir klėstėjimą e, visų žmonių tame regione. Ir tai apimtų Kašmyrą. Tai yra labai akivaizdus pavyzdys, kurį reikėtų paminėti pranešime. Indijos administruojama Kašmyro dalis yra labai atsilieka pagal visus žmogaus vystimosi indeksus rodiklius, lyginant su Pakistano kontroliuojama Kašmyro dalimi. Taigi drąsiai pripažinkime, kad daug dar reikia padaryti tam, kad visi autoktonai tonai vietiniai gyventojai būtų laisvi ir kad būtų e, gerbiamos žmogaus teisės. Dėkuoju Jums uždėmesi. E, ačiū e, išorės veiksmų tarnybos atstovams, norėjau būtume suteikę žodį, bet atrodo, kad jų nėra. Tai dabar paprašysiu ponos Prėdo, pono Prėdos sureaguoti, jeigu jūs norėtumėte dar ką pasakyti, nes daugiau niekas nenori pasakyti nieko. Dėkoju, pirmininkė nėra e, išorės veiksmų tarnybos, nei Indijos ambasados e, darbuotojų. E, gal jie dar švenčia gegužės pirmąją, bet apmaudu, kad taip atsitiko, nes šis klausimas tikrai yra svarbus visoms ir frakcijoms ir visiems. Pirmiausia, norėčiau padėkoti kolegoms, kurie pasisakė. Aš esu nusteikęs optimistiškai kadangi išgirdau pozityvių dalykų ne tik iš socialistų, kurie e, visuomet prisideda prie didžiosios koalicijos, e, dėl kurios sustarėme mūsų darbo pradžioje, mūsų kadencijos taip pat EKR e, šešėlinio pranešėjo asmenyje mačiau paramą man, dėkoju ponui Baširui dėl to. Jisai akcentavo, kaip svarbu bendradarbiauti, kad būtų užtikrintas turimas konsensus. Taigi lauksiu pakeitimų ir e, mūsų gerbiam pirmininkui pritarus e, ponui Davidui Makelis ir pritarus surenktume balsavimą kaip galima anksčiau e, bet reikėtų pasikalbėti su juo, pasitarti, kaip galima konkrečiai visą tai suorganizuoti. Dar kartą dėkoju ir norėčiau, kad vis tik nebūtų 900 pakeitimų. Visi, e, e, kurie jau kažką, e, visi, ką nori pasakyti, galėtų nekartoti to, kas yra daugybė kitų pranešimų pasakyta. Svarbiausia, nepamiršti, kas yra šio pranešimo esmė. Uh, Dėkuoju, nežinau, ar aš taip veiksmingai pirmininkauju, bet atrodo visi nori kaip galima anksčiau balsuoti dėl savo pranešimų, bet kaip ir e, prieš tai sakiau, atrodo, kad e, yra problemų, e, nes rengiama daugiau pranešimų, kyla problemų dėl vertimo į visas kalbas, bet mes pateiksime tokius prašymus ir atrodo, kad viskas galbūt kaip ir e, vyks sklandžiai. Bet mes tikrai šiandien pademonstravome, kad dirbame labai veiksmingai kaip komitetas. Noriu priminti Jums, kad pakeitimus galima pateikti gegužės 5 dienos 12 valandos ir bent jau e, dabar e, galime pasakyti, kad 19 birželio E, galėsime dar pasvarstyti pakeitimus, 10 balsuosime komitete, o plenarinėme posėdėje rugsėjo mėnesį. E, taigi 12 e, klausimas apsvarstytas, kitas yra 13 klausimas informacijos pateikimas apie mis, vizitą į Palestiną, delegaciją ryšiams su Palestina surengė apsilankymą ir Vasario mėnesį buvo lankomas vakarų krante Jeruzalėje. Delegacija negalėjo nuvykti, nors norėjo į e, gazos ruožą. Parlamentui turėtų būti numatyta galimybė tą padaryti, bet taip nevyko ir mes norėtume išklausyti paaiškinimų apie tai. Norėčiau paprašyti delegacijos į Palestiną vadovo pristatyti misiją ir delegacijos e, rekomendacijas ir išvedas. Prašom, kolega, šešioms minutėms jums žodis. Labai ačiū, pirmininkė, gerbiami kolegos. Aš be galo džiaugiuosi, jog man suteikta proga komiteto nariams papasakote apie delegacijos vizitą į Palestiną. Norėčiau atkreipti jūsų dėmesį tai, kad e, buvo paskelbtas tuo metu ir bado streikas. E, streikavo palestiniečiai, kurie e, šiuo metu įkalinti. Jie buvo įkalinti be teismo sprendimo, be primto nuosprendžio. E, jie streikavo dėl žmogaus teisų, dėl žmogiškojo orumo. Ir aš norėčiau jūsų paprašyti surenkti tyriamąjį vizitą dėl kalinių situacijos. Dabar dėl mūsų delegacijos vizito, jis įvyko vasario mėnesį, buvome susitikę su ministru pirmininku, o taip pat ir uh, Palestinos teisėjų kuros tarybos atstovais buvome nuvykę į gyvenvietės, kurios yra statomos. Ir yra planuojama gyventojas dar labiau plėsti. Mes aplankėme ir ūkininkus, e, e, kurių e, namams kyla grėsmė būti nugriautiems. Mes konstatavome, kad gyvenvietės vis labiau plečiasi ypač vakarų krante. Taip pat mes supratome, kad į politinį procesą yra įtraukiami net vaikai, jaunesni negu kad 15 metų. Matėme, kaip sunkiai gyvena vietiniai gyventojai. Yra būtina daryti, kad e, Palestinoje būtų ginamos visų žmonių žmogaus teisės, ypač vaikų. Mes buvome susitikę su vairių organizacijų atstovais ir jie mums sakė, kad yra tikrai labai nusivylę dėl dabartinės diskriminuojamos sistemos Palestinoje. Lieka vis mažiau vilčių dėl dviejų valstybių sprendimo. Vis dažniau kalbama apie tokį sprendimą kaip viena valstybė Net ir teisėkuros tarybos vadovas e, užsiminė apie um, vienos valstybės sprendimą, jeigu būtų išsaugotos visų palestiniečių teisės. Ir tie pareiškimai apie vienos valstybės idėją, ko gero, buvo patys svarbiausi per visą mūsų kelionę. Dar šis tas. Palestinos valstybė yra kuriama formaliai, bet tai nėra tikra valstybė. Palestiniečiai negali siekti tinkamos pažangos, e, institucijos negali tinkamai veikti, kol nebus rastas dviejų valstybių sprendimas. Taip pat reikėtų nepamiršti ir humanitarinių aspektų. Beje, ES taip pat ne visą laiką primiktinai reikalauja dviejų valstybių sprendimo. Mes pabrėžėme, kad daug kas priklauso nuo ES tarybos, ES komisija labiau atsakinga už humanitarinę pagalbą. Mes taip pat pasisakome už dviejų valstybių sprendimą, bet nuvykę Palestiną nekažinką galėjome pasiekti. Palestiniečiai gyvena sunkiai. Jų gyvenimo sąlygos tikrai labai sudėtingos, tą galėjome patys pastebėti. Ir nematome, kad e, būtų siekiama dviejų valstybių sprendimo, taikos procesas nebuvo atgaivintas. Mes pasiūlėme štai ką. Pirma, yra būtina rasti politinį sprendimą, kuo skubiau. Uh, dviejų valstybių, spre, e, dviejų valstybių sprendimas taip pat turėtų būti apsvarstytas. Mes raginame tarybą imtis skubių veiksmų. Antra. Yra būtina visų pirma pripažinti abi valstybės, antraip nebus įmanomas dviejų valstybių sprendimas. Mes prašome kolegų uh, bendradarbiauti su savo šalių sostinėmis ir užtikrinti, kad būtų pripažinta Palestina. Trečia. Reikia, kad šalyje įvyktų nauji rinkimai ir kad veiktų visi konstitucija numatyti organai. ES turi ir toliau dėti visas pastangas, kad Palestina būtų teis, tinkamai valdoma, tinkamai administruojama, kad būtų paisoma žmogaus teisų. Mes taip pat e, turime iškelti sąlygas tolimesnės paramos teikimui, o tai turėtų būti, e, tokia sąlyga turėtų būti žmogaus teisų gynimas ir paisimas. Jungtinių tautų saugumo tarybos rezoliucijoje irgi kalbama apie tas naujas gyvenvietės. Mes turime laikytis tos rezoliucijos. Negali būti kuriamas naujos e, e, gyvenvietės už demarkacinės linijos, nes antraip tai būtų galima jau vardinti kaip Palestinos teritorijos okupacija. Taigi gyvenvietės negali būti kuriamas už demarkacinių ribų. Yra būtina laikytis 87 metų sprendimo. Taip pat būtina sustarti ir dėl teritorinių taisyklių. Jungtinių tautų e, rezoliucijos ir išvadų būtina laikytis ir gyvendinti politinę prasme. Toliau Kaip turėtų būti ženklinami produktai už, iš okupuotų teritorijų? Čia mes e, turime e, vadovautis ES teisės aktais. Mes taip pat e, turime pas, pasisakyti prieš palestiniečių gyvenviečių naikinimą. Jeigu mes, ims, jeigu mes imsimės politinių uh, veiksmų, tik tuomet galėsime tikėtis, kad dviejų valstybių sprendimas taps realybę. Antraip kyla pavojus, kad e, vyks dar didesnis radikalėjimas. Ir dar šitą norėčiau pridurti. E, gyventojų skaičius vis didėja. Reikia vis daugiau e, vandens, energijos, taip pat ir žemės. Uh, Gazos ruožo ir vakarų kranto izolacija yra labai pavojingi reiškiniai, dėl to vis didėja izolacija, vis daugiau gyventojų išvyksta. Ir tai tikrai yra nepakeliama nei Izraeliui, nei Palestinai. Gerbiami kolegos, ES ir jos valstybės narės turimtis veiksmų, kad galų gale būtų e, imas, imtasi spręsti šią dviejų valstybių idėjos problemą. Ačiū už informaciją apie delegacijos vizitą į Palestiną. Niekas neprašo žodžio. Dar kartą pastikrinu. Taigi įrašysime jūsų pasakojimą į protokolą. Ačiū, kad atvykote šiandien pas mus. Baigiame 13 klausimo svarstymą. Toliau 14 klausimas. reikia pasirenkti, reikia įstikinti, ar yra mūsų svečiai, kurie turės pasakyti. Na kągi, dviejų minučių pertrauką, kol pasirenksime paskutiniam klausimui. <clears throat> now in stereo, so we are improving technologi- technologically here at the end of the agenda. Um, uh, dear colleagues. Mėly kolegos, 14 klausimas. Paskutinis šiandienos klausimas. Kova su nebaudžiamamu, ypatinga dėmesį skiriant tarptautiniam baudžiamajam teismui ir Romos statuto kampalos pakeitimams Koordinatoriai dėl šio klausimo nusprendė 16 metų spalio mėnesį. Tarptautinis būžimasis teismas buvo įsteigtas pagal Romos statutą, kuris įsigaliojo antrųjų metų pirmą Liepos. Status įsteigė, nu, numato teismo funkcijas, jurisdikcijas ir struktūrą. Ir tai yra teismas teisti už karo nusikaltimus, genocidą, agresiją, tačiau Agresijos nusikaltimų apibrieštis nebuvo įtraukta į Romos statutą, todėl Romos statuto peržiūros konferencijos susirinko Kampaloje 10 metų birželio mėnesį ir patvirtino pakeitimą šio statuto. Taip vadinamą Kampalos pakeitimą, kuris apibrėžia nusikaltimus, agresijos nusikaltimus pagal Junktinių tautų generalinės asamblėjos reglamento, reglamento 3314. Pagal šį pakeitimą agresijos aktai yra įsiveržimas į kitą valstybę, jos bombardavimas, e, valstybės uostų pakrantėje blokavimas, e, sausumos ar jūros pajėgomis ar oro pajėgomis užpuolimas e, teritorijos, samdinių ginkluotų grupuočių panaudojimas prieš kitas valstybės ar leidimas kitoms valstybėms naudotis teritoriją agresijai prieš trečias šalis. Ir nors šie pakeitimai įsigalios po metų po ratifikavimo, pakeitimas sako, kad tik nusikaltimai vykdyti praėjus metams po e, ratifikavimo bus teismo e, sprendimo objektas. Reikia priimti sprendimą ir dėl pakeitimo, kurį patvirtina 234 valstybių asamblėjos. Bent jau dviejų trečdalių dauguma balsavusios, kad būtų vykdoma teismo jurisdikcija. Turime tris garbingus svečius šiandien, kurie, su kuriais aptarsime tarnio baudžiamą teismo darbą ir galima kampalos pakeitimo patvirtinimą. O tai turėtų didelį poveikį teismo darbui. Pane Prost ir e, Tarnio baudžiamojo teismo pirmininko kabineto vadovė. Pane Prost e, anksčiau buvo ombudsmenė, dirbusi Alkaidos sankcijų komiteto saugumo taryboje ir adlytėm teisėje tarptautinėme baudžiamame tribunole e, buvusiai Jugoslavijai. Atsiprašau, jeigu kažką neteisingai pasakiau. Dabar pristaisiu antrą svečią, ponas Skatin. Jis yra parlamentarai dėl pasaulinių veiksmų organizacijos generalinis sekretorius. Pastarosius 14 metų ponas Skatin dirba propaguodamas tarptautinio baudžiamojo teismo universalumą su jo pagalba ir jo koordinuojant organizacijos nariai prisidėjo prie ratifikavimo proceso 76, 76 iš 122 Romos statuto šalių. E, ponas Katin turi postdaktaro diplomą ir taip pat filosofijos daktaro laipsnį, kurį jis gavo Teramo universitete Italijoje. Na ir pagaliau dar vienas svečias, ponas Bariga, ir, kuris yra Lichtensteino nuolatinės misijos Europos Sąjungoje atstovo, nuolatinės atstovo pavaduotojas. Ponas Bariga dirba tarptautinės teisės, tarptautinės baudžiamosios teisės, žmogaus teisų ir teisės priešenybės srityje. Jis uh, buvo Generalinės asamblėjos šeštojo komiteto vicepirmininkas ir e, patarė pirmininkui darybose patvirtinant Romos statutą dėl agresijos nusikaltimo. Jis ir taip pat turi laipsnį iš Kolumbijos universitetos ir E, dr. Juris laipsnį, kurį gavo vienos universitete. Dabar steiksiu žodį, pirmiausia, poniai Prost, 10 minučių prašom. Dėkuoju. Man labai malonu pas Jūs lankytis ir kalbėti apie kovą su nebaudžiamu ir tartutinio baudžiamo teismo darbą. Žinau, kad mm, Daug dėmesio bus skiriama agresijos nusikaltimams, bet paliksiu šią temą kolegoms ir pristatysiu e, teismo e, darbo kontekstą plačiau ir pristatysiu didžiausias problemas, su kuriomis jis susidarė šiuo metu. Manau, jog yra svarbu e, paminėti tai, ką jau minėjo pirmininkas, tai yra įgaliojimai teismo tyrimas ir teisena už nusikaltimus žmoniai ir genocidą, taip pat agresinius nusikaltimus. E, tai pristatyta pakeitimuose, bet dar procesai turės tęsti šioje srityje. Svarbu pažymėti ir tai, kad šiuo metu teismas labai daug dirba, apibrėždamas savo pagrindinius įgaliojimus, tai yra teisena už nusikaltimus. Uh, uh, Prokuroro biuras yra dalis teismo, atliekami dešimt tyrimų šiuo metu įvairiose šalyse - Ugandoje, Kongo demokratinėje respublikoje, Darfūrė Sudane, Centrinės Afrikos respublikoje, Kenijoje, Libijoje, e, Dramblio kalo, kalo krante, Malija ir Gruzijoje devynės išvadinau, bet yra du tyrimai Centrinės Afrikos Respublikoje atskiri, taigi dešimt iš viso. Manau, kad svarbu bus vėliau diskusijoje pakalbėti atskirai apie Afriką. E, reikia pastebėti, kad iš tų dešimties e, tyrimų penki buvo teismui perduoti pačių atitinkamų šalių tai yra e, auto nukreipimai. Dviems, e, dviem atvejais saugumo taryba e, kreipėsi teismą dėl konkrečių situacijų. Trys iš tikrųjų yra bylos, kai pati prokurorė atrinko bylas Kenija, Dramblio kalo krantas ir Gruzija. Ir E, kitos situacijos Afganistane, Burundija, Kolumbijoje, Gabone, e, Gvinėjoje, Irake. E, tai susijęs su Junknės karystės kariais Palestinoje, Kamorų salose, Graikijoje, Kambodžoje ir Ukrainoje vyksta tyrimai dėl tų šalių, yra preliminarūs tyrimai, kurie vykdomi pagal Romos statutą. Teisme pačiame Hagoje būstinėje. Pernai labai dirbome aktyviai. Trys galutiniai nuosprendžiai buvo paskelbti. Vienas iš jų yra pasiekęs paskutinį etapą, nuteisti e, septyni asmenys, taip pat naujos sritis tarptautiniam, tarptautiniam e, baudžiamam teismui atsirado pirmasis, e, e, pirma, pirmas teistumas dėl e, Timbuktų kultūrinio paveldo, pavyzdžiui, sugriovimo. Pirmas nuosprendis buvo priimtas. Taip pat dėl seksualinio smurto, nusikaltimų dėl žmonijai ir karinių vadovų prievalės ir priimti veiksmai dėl trūkdymų liudytojams Trys procesai vyksta vienu metu teisme Blegon Debodė e, dėl Dramblio kalo kranto, Ugandos, Kongo demokratinės Respublikos ir dėl Ugandos ir viešpaties pasipriešinimo armijos. Ir kiti klausimai susijęs su reparacijomis. Tai yra išskirtinis Romos statuto dalis, tai yra susijęs su aukomis ir teisę teismo priskirti reparacijas, kompensacijas aukoms. Yra keturi dabar procesai e, teisme. E, du skundai pateikti, laukiantis galutinio sprendimo dėl e, dviejų sprendimų ir dėl veiklos susijusios su reparacijomis, kompensacijomis. Teismas tikrai dirba labai aktyviai, darbo krūvis didelis. Norėčiau paminėti jums kai ką dar ir vėliau galbūt galėsime aptarti tai. Tai yra didžiausios teismo problemos, iššūkiai kai kas yra susijęs su vidiniais dalykais, ką gali kontroliuoti teismas, kai kas su išoriniais dalykais. Vienas iš klausimų, kalbant apie tarptautinę baudžiamąją teisiną, teisingumą, ir teismų tribunolų darbą. Tai yra, kiek užtrunka teismo procesas ir kok, ar veiksmingas yra tarptautinis baudžiamasis teisingumas. E, labai kritikuojamas buvo mūsų teismas dėl šių dalykų. Ir kritika e, yra svarbi teismas siekia ištaisyti padėtį ir dabartinis vadovas uh, E, savo darbę siekia pagerinti teismo darbo veiksmingumą. Teisėjai taip pat yra įdėgę visą eilę priemonių, kartu dirboje, kad e, siekdami užtikrinti didesnį rezultatyvumą ir siekiama sutrumpinti laiką teismo procesų. Ir e, tai labai svarbu bet tikriausiai jūs e, dažniausiai girdite kritiką teismo atžvilgių, kuris susijusi su e, išorės kontekstu. Pirmiausiai norėčiau paminėti e, santykius tarp teismo ir Afrikos, sulaukia šis rytis nemažai dėmesio ir kritikos dėl to, kad teismas, sakoma, yra susitelkęs dėl į Afriką per nelik daug penelik stipriai. E, rudenį trys Afrikos valstybės pastraukė iš Romos statuto ir man e, bus malonu pateikti daugiau informacijos apie tai vėliau, bet mes turėtume žiūrėti tą situaciją iš tam tikro konteksto. Afrika yra regionas, kuris daugiausiai prisidėjo prie finansavimo Romos statuto priemonių tarptautinio baudžiamojo uh, E, teismo, tai yra didžiausia regionė grupė. Ir šiaip yra daug priežasčių, kodėl e, atsirado tam tikros situacijos Afrikoje. E, reikia paminėti ir, kad pačios Afrikos šalis, kai kurios pačios perdavė bylas, taip pat E, siekdamas padėti aukoms Afrikoje, teismas didelį dėmesį skiria Afrikai, galvant apie baisumus konfliktų vykusių ten. Trumpai dar norėčiau paminėti kitą dalyką, e, kuris susijęs su to koncentracija bylų viename regione, bet taip pat labai svarbu suvokti, būtent koks yra kontekstas Afrikos situacijos. E, teismas labai daug dirba su Afrika šiuo metu ir uh, Džiaugiamės tuo, kad du e, ketinimai pasitraukti iš trijų iš Romos statuto sistemos jau tarsi yra atsiimti. Gambija viena iš tų šalių pasikeitus vyriausybei Burundis. E, ketina pasitraukti, kitais metais spalį įsigalios e, sprendimas Burčio, bet daugiau šalių nepasakė, nepasakė jo pavyzdžių. Tarptautiniam baudžiamam teismui e, kyla daug problemų, Afrika kritikuoja teismą, e, bet kodėl mes skiriame dėmesį konkretiems regionams. Pirmiausia, galvojame apie, kad yra, sakoma, kad yra ir kitose regionuose daug e, problemų, kodėl žiūrima tik į Afriką, pavyzdžiui, Siriją, kodėl e, pamirštama tarsi. Uh, E, bet yra kitų dalykų, ko nekontroliuoja teismas. E, tai yra susijęs tuo, kad pas teismas yra pagrįstas jo veikla sutartimi ir jis turi jurisdikciją. Tam tikrai Romos statutas riboja veiklą. 124 šalis dabar yra prisijungusios ir veikiama pagal teritorijas arba jeigu šalies narės pilietis yra susijęs tam tikrais veiksmais. Nėra universaliai taikomi e, principai ir kai kurių situacijų teismas negali išspręsti. Taigi, e, kai įvyksta konfliktai už e, teismo kompetencijos ribų, kyla problemų, nes jis negali veikti. Ir e, Kad teismas galėtų veikti veiksmingai, reikia prašyti, kad būtų pritaikytas universalumo principas. Ir jeigu valstybė prisijungia prie Romos e, statuto, tai reiškia, kad ji yra įsipareigojusi siekti taikos stabilumo ir apsaugoti e, aukas. Teismas e, tą siekia užtikrinti, siekdamas taip pat ir universalumo tikslo. Aš dar e, sakiau, kad mes dirbame e, ir ieškame partnerių. ES yra viena iš mūsų partnerių. Mes esame labai dėkingi ES už visą paramą, tiek e, paramą jo veiklai, tiek e, politinė prasme remia ES teismą, įskaitant parlamentą, yra patvirtinta nemažai rezoliucijų. Uh, šioje srityje. Tai yra labai svarbu mums dirbti ir mes labai vertiname ryšius su ES ir teikiamą paramą. Galėčiau paminėti ir daugiau problemų, bet e, gal nesiplėsiu, dabar perduosiu žodį kitiems kolegoms ir vėliau galėsiu atsakyti klausimus ar dar plačiau pakomentuoti kai kurias rytis. Ačiū. Labai ačiū. Dabar suteiksiu žodį kitam mūsų svečiui. Tai yra panas Katin. Prašom. Ačiū, pirmininkė. Aš labai džiaugiuosi galėdamas dalyvauti jūsų komiteto posėdėje. Ypač džiaugiuosi, kad ši salė yra skirta Alčydė Gasperi. Man kaip italui tai be galo malonu. Europos parlamentas visą laiką buvo tarptautinio baudžiamojo teisingumo avangardą. avangardą. Dar dešimtame dešimtmetyje e, Europos parlamentas paragino e, sukurti tarptautinį baudžiamąjį teismą ir e, Ruandai, ne vien tik Jugoslavijai. Tai jau atnešė daug rezultatų. E, vien tik tais 20, daugiau kaip 20 tūkstančių asmenų iš Afrikos jau buvo apklausti e, nuotoliniu būdu. Taip pat 6 e, tūkstančiai asmenų iš Gruzijos į Hagą atvyko daugiau kaip 30 asmenų tam, kad išsakytų savo nuomonę. Uh, Man atrodo, kad tai yra tikrai didžiulis e, tarptautinio baudžiamojo teismo pasiekimas. Na, o daugeliu atveju atvyksta ir patys svarbiausi lyderiai. Tie asmenys, kurie mano, kad jiems teisė negalioja ir jie supranta, kad E, jeigu nacionaliniai teismai e, nesugebės e, pasiekti teisingumą, tai gali padaryti Hagos baudžiamasis teismas. Taigi, tarptautinis baudžiamasis teismas yra labai svarbi tarptautinė institucija. Ir turint omeny tai, kad teismas dirba savo darbą, jisai susilaukia nemažai pasipriešinimo, pavyzdžiui, Afrikoje. Bet taip yra dėl to, kad šis teismas vykdo savo mandatą. Ir tai yra natūrali tam tikrų asmenų e, reakcija, e, valstybių vadovų reakcija, kurie nori e, gyventi kaip įprastai, bet štai dabar šiandien jie buvo apkaltinti genocidu, karo nusikaltimais, nusikaltimais žmonijai. Ir jie dabar jaučiasi, kad jų veiksmai tam tikrą prasme yra pribuoti. Yra padaryta didžiulių nusikaltimų tam tikrose pasaulio kampeliuose, kur nesiekia įsisi jurisdikcija. Sirija. Šiuo metu čia vyksta pats didžiausias, kurviniausias pasaulinis konfliktas. Įvairios nevyriausybinės organizacijos, pavyzdžiui, uh, Amnesty International, Human Rights Watch, taip pat ir mūsų teismas suprantame, kad yra bandoma priboti mūsų jurisdikciją. Štai 2014 m. E, gegužės mėnesį Junktinių tautų saugumo taryboje Rusija ir Kinija vetavo Prancūzijos pasiūlymą dėl rezoliucijos apie padėtį Sirijoje dar prieš pradedant bombarduoti e, Mosulo miestą. Taigi dvi šalis vetavo tą pasiūlymą ir buvo tokiu būdu sukurta tam tikra nebaudžiamumo zona Sirijoje. Yra ir kitų labai sudėtingų konfliktų, kur vyksta kruvini konfliktai, kur vyksta masinė žudynės, pavyzdžiui, Jemenas. E, apie šią šalį retai kalba žiniasklaida, tačiau ten yra vykdomi labai sunkus nusikaltimai. Taigi, Pasaulyje šiuo metu yra pastebima ir nebaudžiamumo problema, bet e, dažniausiai tose šalise, kur nesiekia ICC jurisdikcija. Prieš porą mėnesių e, Kongo demokratinėje respublikoje opozicija e, pavadino Kinšasą mirusių miestų. Vieną dieną e, Kinšasos miestas buvo vadinamas mirusių miestų ir tą dieną įvyko tikrai daug susidūrimų. Na ir vėliau pasklido žinia, kad uh, Kinšasoje tą dieną nežuvo nei vienas žmogus, bet e, mes, kažin, ar tokią informaciją galime pasitikėti. Mes e, negalime apskaityti tokių nusikaltimų, kurių neva neįvyko. Ne Europos, atsiprašau, tarptautinis būdžiamasis teismas nėra tam tikra panacėja, mes negalime išspręsti visų pasaulio konfliktų, mes negalime užtikrinti demokratinio pereimo prie naujos sistemos, kaip kad, pavyzdžiui, dabar um, Kongo demokratinėje respublikoje. O dabar noriu pereiti prie um, ketvirtos pastabos. Tuos masinius nusikaltimus, žiaurumus, įvykdo valstybių vadovai. Jie vir, vadovauja vyriausybei arba valstybiniam aparatui ir jie gali surenkti iš esmės ir karinės atakas, paprastai nukreiptas prieš uh, civilius. Nürnberge 1949 metais 45 metais buvo tyriami keturi nusikaltimai prie žmoniją, karo nusikaltimai, o taip pat ir nusikaltimai taikai. Nusikaltimai taikai dešimtajame dešimtmetyje buvo pavadinti vidaus konflikto pasiekmėmis, bet netarptautinių konfliktų pasiekmėmis. 89 metais buvo patvirtintas Romos statutas ir aš prisimenu vienas iš šio statuto e, kuriejų sakė, kad nusikaltimą ir agresiją turėtų būti įtraukti į Romos statutų penktą straipsnį reikėtų grįžti prie tos padėties, kuri buvo 1945 metais. 2017 metais 35 šalis, e, skaitant Argentiną ar Portugaliją, jau ratifikavo tą susitarimą. Ir mes galvome, ką turiu daryti su agresijos nusikaltimais. Europos parlamentas praktiškai vienbalsiai, tik vienam nariu balsavus prieš, patvirtino rezoliuciją šiuo klausimu. Ir rezoliucija buvo raginama, e, raginama išsakyti paramą kampalos pakeitimams ir ICC jurisdikcijai. Kiekviena istorija kiekvienas kompromisas turi dvi pusės. Gerbiamas pirmininkė, jūs jau savo žanginėje kalboje minėjote agresijos nusikaltimus, paminėjote ir rezoliuciją, kurios numeris 3314, ta rezoliucija buvo patvirtinta 1974 metais ir ten nurodoma, jog e, agresijos nusikaltimas įvykdomas tik tada, jeigu kažkokios šalies politinis vadovas naudoja e, jėgą prieš kitą šalį ir tokiu būdu iš esmės pažeidžia jungtinių tautų hartiją. Taigi nurodoma, kad tai yra sunkus pažeidimas, sunkus nusikaltimas. Tokiu būdu bandoma išvengti pilkosios zonos įvairių nesusipratimų. Svarbu pabrėžti, kad agresijos nusikaltimai yra sunkus. Ir tokiu būdu visi galėjo pritarti kompromisai. Buvo pasiektas susitarimas kompromisas dėl agresijos nusikaltimo. Yra dar daugiau techninių aspektų. Na, o mano organizacija Parliamentarians for Global Action norėtumėm, kad būtų baudžiama už tokius pat nusikaltimus kaip ir 45 metais. Ir čia grįšiu prie Romos statuto, o paskui jau ir baigsiu. ES vis dar gali pakeisti padėtį, ji padėt, pa, pakeitė padėtį praeitie, Tai yra vienintelė organizacija, kuri turi veiksmų planą, kuri turi bendrą poziciją dėl e, veiksmų vietos lygmenių. Kaip e, parašyta Kotonių susitarimo 11 straipsnio 7 dalyje, galime naudoti įvairių instrumentų. ES gali naudoti įvairius instrumentus. ES jau buvo stipri praeitėje, bet ji turėtų būti dar stipresnė ateityje, palaikydama partnerystę su Ukraina ir įgyvendindama sustarimą su Ukraina. Tai yra šalis, kurios e, teritorijos dalį neteisėtai užgrobė kitą valstybę. Agresijos nusikaltimas netaikomas atgalinė data. E, ši savoka įsigalios tik 2017 metų pabaigoje. Ši savoka negali būti taikoma individualiems asmenims. Bet jeigu karo nusikaltimas e, yra naudojamas e, kartu su smurtu, tai gali būti sunkinanti aplinkybė. Ir e, baigdamas norėčiau dar kartą paraginti Europos parlamentą. Reikėtų, jog visa Europos Sąjunga e, glaudžiau bendradarbiautų su Ukraina. Susitarimas jau sudarytas, bet jis neįgyvendinamas. Ir galbūt e, jūs galėsite padėti Ukrainai prisijungti prie Romos statuto klubo. Ačiū. Baryga, Ir dabar trečiasis svečias, ponas Baryga, 10 minučių. Ačiū pirmininkė. Man didelė garbė būti pas Jūs tuo pat metu. Tai yra iššūkis kalbėti po dviejų labai įstabių prelegentų, kurie pateikė labai išsamius prisistatymus. Aš galbūt e, galėčiau šiek tiek pakalbėti apie kontekstą ir istoriją susijusią su agresijos nusikaltimais ir šį bei tą pakalbėti apie tai, kiek teisinė ir polinė prasme yra svarbus e, teis, e, baudžiamojo teismo jurisdikcijos aktyvavimas. Kaip Davidas jau minėjo, reikia pradėti turbūt nuo Nürnbergo ir Tokijo teismų po antrojo pasaulinio karo kuomet nacių Vokietijos e, lyderiai buvo teisiami ir nuteisti dėl to, kas vadinosi nusikaltimais prieš taiką. Na, o nu, agresijos nusikaltimais ir e, nusikaltimais prieš taiką galima turbūt vartoti šios terminus gana sinonimiškai. Konkrečiau, tuo metu, kai šie asmenys buvo nuteisti, svarbu buvo nu, nu, nu, nuteisti už tai, kad planavo ir surengė agresijos karą. Tačiau tuo metu nebuvo apibriešta, kas yra agresija. E, vėliau Junktinių tautų Generalinė asamblėja kelis dešimtmečius rengė tą apibriežtį, ką reiškia agresija. O agresija, manau, e, reikia skirti šiuo atveju tai, kas yra Junktinių tautų hartijoje, 2-4 straipsnėje, kur draudžiama uh, reguliariai naudoti jėgą. Agresijos nusikaltimas yra dar kažkas e, sunkesnio, e, to nusikaltimo sunkumas dar didesnis. 74 metais Generalinė asamblėja sutarė dėl agresijos apibriešties, kuri buvo pagrįsta Junktinių tautų hartijos 2.4 straipsnių dėl jėgos panaudojimo apibrėžimo. Ir štai svarbu yra ypatai, ką buvo paminėta čia invazija, bombardavimas, kad šie veiksmai būtų agresija, jie turi pažeisti Junktinių tautų hartiją. Tai yra, jie turi būti vykdomi ne saviginai ir e, jiems neturi būti buvęs išduotas Junktinių tautų leidimas. Taigi, 74 metų e, apibrieštis reiškia, nurodo, kas yra agresija vienos šalies prieš kitą tačiau nėra apibriešties, kas yra e, nusikaltimas asmeniui, kuris gali būti kaltinamas e, baudžiamajame teisme. 98 metais įvyko konferencija, kurią minėjo Davidas. Delegacijos ten bent jau e, šitą įrašė į Romos statutą. Jeigu pašauksime į Romos statutą 12 straipsnį, jis iš tikrųjų sako, kad valstybių, valstybės statuto šalis priima teismo jurisdikciją dėl, tarp kitako, ir e, agresijos nusikaltimo, nors tuo metu jis dar nebuvo aiškiai apibrieštas ir Romos statute. O tuo metu jau buvo nuspręsta, kad reikia suteikti įgaliojimus darybų procesui, kuris leistų apibriežti tą nusikaltimą ir būtų daugiau aiškumo dėl jurisdikcijos sąlygų. Šis procesas vyko nuo 2003 iki 2010 metų, jam pirmininkavo ambasadorius Blichtensteinas. E, ir kodėl aš dabar esu čia šiandien ir galbūt vėliau per atsakymus galėčiau papasakoti, kas iš tikrųjų vyko per tas darybas. Šiau rezimuojant galiu pasakyti, kad per, per tos 78 metus buvo rastas sustarimas dėl dviejų Kampalos sustarimo dalių. Pirmoji dalis tai yra agresijos apibrėžimas, kuris jau čia buvo minėtas kelis kartus. Kalbėjome apie rimčiausias neteisėto jėgos panaudojimo formas, kurias daug, galbūt draudžia Junktinių tautų hartija. Ir šios pareišties sutarimas buvo raštas 9 e, metų vasar mėnesį, dar iki Kampalos. O tai rodo, kad ta apibrieštis nėra tokia prieštaringa. Tuo metu jį buvo patvirtinta ne tik šalių e, teismo šalių, bet tai buvo patvirtinta ypatingoje darbo grupėje, kuri buvo atvira visoms e, jungtinių tautų šalims, ar jos būtų teismo šalis ar ne. Taigi buvo sutarta dėl rimčiausių neteisėto jėgos panaudojimo formų. Antras paketas buvo susijęs su jurisdikciniais klausimais. Jie buvo daug sudėtingesni, nes, nes iš, pilno, iš pirmo žvilgsnio atrodo, kad, kad čia yra techninis klausimas. Bet e, pats terminas e, jurisdikcijos sąlygos apima du, dvi problemų grupės. Pirmoji grupė susijusi su klausimu, koks turėtų būti tautų saugumo tarybos vaidmuo, kai kalbama apie tarptautinį baudžiamąjį teismą, kai jis priima sprendimus dėl agresijos nusikaltimo. Ir čia radome įstabų kompromisą, būtent, kad tarptautinis baudžiamasis teismas nebūtų priklausomas nuo ankstesnių saugumo tarybos išduotų leidimų vykdyti agresijos nusikaltimo tyrimą. Yra dar kitų sąlygų, kurias reikia atitikti, kurias reikia vykdyti, tačiau iš esmės mums pavyko apsaugoti teismo nepriklausomumą saugumo tarybos atžvilgių. Antroji jurisdikcijos paketo dalis buvo šalių sutikimo klausimas. Kokiu mastu teismo jurisdikcija turėtų būti ribojama, kai čia kalbame apie valstybės, kurios vienai par kitaip sutiko su tą jurisdikciją. Teismo statutas yra ypatingas. Ta prasme, kad ne visais atvejais reikia visų valstybių sutikimo. Jeigu šalies nepriklaučiaus teismui asmuo vykdo nusikaltimą kitos šalies, kuri priklauso teismui teritorijoje, jau yra jurisdikcija. Kai kalbama apie agresiją, delegacijų nuomonės išsiskyrė, ar ta pati sistema turėtų būti taikoma irgi. Kai kurios valstybės nori išlaikyti tą pačią sistemą, tai yra gerai potencialioms agresijoms aukoms, joms atsiranda apsauga. Tai reikštų, jeigu tokia valstybė praktikuotų pakeitimus ir netgi neteismo šalis vykdytų agresijos teritorijoje, tai būtų jurisdikcija. Bet nemažai kitų šalių mano, kad taip būtų nueita per toli, jie norėtų daugiau tradiciš, tradiciškesnio sprendimo pagristų sutikimu, kuomet reikėtų šalies sutikimo dėl jurisdikcijos vienai par kitaip. Ir galiausiai mums teko rasti kompromisą, kuris gana smarkiai apriboja teismo jurisdikciją ir taikoma sutikimų pagrista sistema. Esmė yra tokia, kad viena vertus agresijos aktai atlikti šalių, kurios nėra Romos statuto šalis, joms nėra taikoma jurisdikcija tiek kaip potencialioms agresoriams ar aukoms, o kai Romos statuto šalis, tai mes sukūrėme išstojimo e, sistemą. Jos gali e, išsi, ne, pareikalauti išlygos, e, kad nebūtų joms taikoma jurisdikcija. Dar yra trečias elementas, kurį teko įtraukti Kampaloje, būtent specialus aktyvavimo metodas kas yra gana neįprastas, kas rodo, kad, kad e, kompromisas buvo nepaprastas. Delegacijos nenorėjo, kad teismo jurisdikcija prasidėtų, pradėtų galioti iš karto. Reikėjo išnagrinėti, kiekviena šalis gali išnagrinėti paketą ir pasakyti, pavyzdžiui, turime dvi sąlygas. Mums reikia bent 30 šalių ratifikavimo, kad būtų politinė parama pakeitimams ir reikia šalių sprendimo kad tas jungiklis būtų įjungtas ir tie pakeitimai būtų aktyvuoti. Tai gali vykti ne anksčiau kaip 17 metais, dabar jau yra 17 metai, diskusijos dėl to dar vyksta ir tikimės, kad tie sprendimai bus priimti šių metų gruodžio mėnesį. Dėl ratifikavimo turiu pasakyti, kad jau yra šiandien 304 šalise ratifikuoti pakeitimai. Noriu pakart, prisidėti prie Davido pagerimų parlamentui dėl rezoliucijos patvirtintų 14 metais, tuo tarpu 18 šalių ratifikavo šios pakeitimus ir tikimės, kad daugiau prisijungs. Diskusijos dėl aktyvavimo, kaip minėjo Davidas, e, buvo svarstymų dėl tam tikrų techninių dalykų, dėl išlygos mechanizmų E, apie kurios pakalbėsiu vėliau. Na ir pabaigai noriu pasakyti tris trumpus dalykus dėl Kampalos pakeitimų reikšmės. Pirma, Kampalos pakeitimai užtaiso spragą trotinėje baudžiamojo teisėje. Agresijos nusikaltimai nebuvo teismuose svarstomi nuo Nürnbergo. Tai yra reikšminga, nes ką reiškia reiškia tarptautiniam teismui kelti bylą dėl agresijos nusikaltimo. Teismas turi galę įgyvendinti vieną svarbiausių jungtinių tautų hartijos nuostatų. Teismas galės gyvendinti e, nuostatą dėl neteisėto jėgos panaudojimo rimčiausiais atvejais. Antra, ar daug bus bylų teisme dėl agresijos nusikaltimų? netik, ne, nėra labai tikėtina, nes ta jurisdikcija yra labai ribota. Tačiau e, teismas turi ir pranašumą persekioti tokius nusikaltimus ir e, teismo e, personalo vadovas sakė, kad teismas turi labai daug darbo ir taip. Įvairiose situacijose įvykdomas nebūtinai vienas nusikaltimas, bet įvairūs nusikaltimai. Agresijos nusikaltimas yra ypač lengvas persekioti, nes tai yra nusikaltimas, kurį įvykdo lyderis. Lengviau įrodyti, kad lyderis ketino įsiveršti į kitą šalį, negu įrodyti, kad jis ketino uh, uh, nurodyti savo kareiviams vykdyti karo nusikaltimus. Taigi, aš aišku, nelengva širdimi tai sakau, bet atrodo, kad tokias nusikaltimus persekyti tai būtų lengviau. Na ir trečias reikšmės, reikšmingas aspektas yra šalies vidu, viduje. Iki Kampalos šalis kriminalizavo agresijos veiksmus savo kodeksuose. Aišku, kad tarptautinis teismas jo rankos yra trumpesnis. Tačiau atgrasimo prasme jis yra stipresnis negu kad vidaus įstatymai, kai jų vyriausybės nori e, vykdyti e, kažkokį agresijos veiksmą. Taigi tiek ir mielai atsakysiu jūsų klausimus. Ačiū. For... Dėkoju už visus tris labai įdomius pasisakymus. Dabar klausimą atsakymų sesiją. Pone Lokmilė, pirmoji kolegė, atsuojantį žaliesiems noriu paklausti. Dėkuoju, pirmininkė. Aš prieš pradėdama klausti norėčiau pasakyti, jog e, daugiau negu prie pusvalandžio anksčiau pradėjome svarstyti šį klausimą. Ir tą noriu pasakyti mūsų svečiams. Mes e, dažnai komitete e, rengiame pranešimus, kuriuose kalbame apie nusikaltimų žmonijai, e, skaitant genocidą. Ir e, dirbame mm, taip pat, kad sustiprintume tarptautinio baudžiamojo teismo vaidmenį. E, tie klausimai, kuriuos šiandien svarstome aktualūs, bet kolegų nėra daug salėje, nes trijų komitetų posėdis vyksta vienu metu vienas kolega, kuris labai įdomis šiais klausimais ateis po dešimties minučių, norėjau jūs patikinti, tai bet bent jau dabar man liko daugiau laiko paklausti. Aš turiu keletą klausimų. Pirmasis jums, ponė Prost. Norėčiau padėkoti Jums už e, labai įdomius pasisakymus Jums visiems. O Jūs kalbėjote apie e, iššūkius pagrindinius. Aš sutinku, kad e, teismas susiduria su labai rimtais iššūkiais ir noriu paklausti jūsų, kaip jūs galite e, sumažinti atotrukį tarp Hagoje veikiančio teismo ir e, tomis bendruomenėmis kaimuose gyvenančiai žmonėmis, kur įvykti nusikaltimai. Kai e, daug žmonių, pavyzdžiui, angliškai nemoka ir negali susipažinti su pranešimais ar ataskaitomis tarptautinėmis. Ir žmonės e, kenčia labai stipriai, o e, jų vadovai kartais e, vykdo nusikaltimus prieš juos ir jie už tai yra nebaudžiami. Kitas klausimas. Kritikuojama kai kurios, vyriaus, kritikuoja kai kurios vyriausybės teismą, Afrikos vyriausybės, dėl šališkumo tariamo teismo. E, ponas Katins sakė, kad e, kai kurios Afrikos e, šalis ir gyventojai jau pasikliauja teismu, bet situacija nėra labai stip, stabili. Ir žinome, kad prieš keletą metų teismas siekė e, Afrikos Sąjungoje atidaryti biurą, kad Afrikos šalių vyriausybės galėtų suvokti, kokios yra pasiekmės ratifikavimo, ką tai reiškia nacionaliniams teisės aktams, Romos statuto ratifikavimo. Dabar Afrikos sąjungai, e, kai vadovauja nauji vadovai, galbūt atsirado galimybė vėl tokį biurą įkurti Adisabeboje. Adis Dar vienas dalykas - aukos karo nusikaltimo. Ar galėtumėte pateikti naujausią informaciją apie e, patikos fondą skirtą aukoms? Taip pat yra dar vienas atvejs, e, kuris, vienas įtis, kur labai, kur labai svarbi yra Europos parlamentui, tai yra žmogaus teisų pažeidinėjimai. E, Spalio mėnesį mes patvirtinome rezoliuciją apie žmogaus teisų pažeidimus Filipinuose. Spaudoje visai neseniai perskaičiau, kad kai kurie teisininkai bandė kreiptis į tarptautinį baudžiamą į teismą. Ir Filipinų prezidentas minimas kaip asmo, kuris galbūt prisidėjo prie labai rimtų žmogaus teisų pažydimo. Ar tai gali būti e, byla tarptautinėme baudžiamajame teisme. Ar atsakysite į tai? E, norėčiau ponui Barygai, Štefanui Barygai, Lichtenšteino atstovui pasakyti, kad mes e, prieš keletą metų savo rezoliuciją pagyrėme e, Lichtenšteiną už tai, kad jis parengė vadovą apie tai, kaip įgyvendinti Romos statutą dėl tarptautinio baudžiamo teismo. Kai kurios ES valstybės narės dar nėra ratifikavusios šios startų ir e, matau iš naujosios informacijos, kad penkios labai rimtai dirba šioje srityje ir kai kurios kitos nieko nedaro. Gal jūs galėtumėte mums patarti, ką būtų galima padaryti, kad užtikrintume ratifikavimą? Ir jeigu aš jūs teisingai supratau, dabar e, 30 šalių partnerių ratifikavo. Po 17 metų sausio mes rezoliucijoje pasakėme, kad galime nuolatinę sistemą tarptautinės atskaitomybės įkurti e, už agresijos nusikaltimus. Ar galite pasakyti, kad tai atsitiktų jau galiotų gruodį šių metų? Taip, parlamentas. E, rezoliuciją rengia Junktinių tautų generalinė asamblėja ir galbūt E, tą svarbę informaciją galėtume į savo rezoliuciją rašyti kaip ES prioritetą, e, kurio reikėtų siekti. E, David Katin, noriu pateikti klausimą. Parlamentarai už pasaulinius veiksmus, ši organizacija veikia New York'e ir aš suprantu, kad jūs sekate saugumo tarybos diskusijas E, saugumo taryba dabar nebeturės e, nukreipti e, atvejų dėl nusikaltimo žmonijai į tarptautinį baudžiamąjį teismą, bet gal jūs pakomentuotumėte apie vidinius dalykus saugumo taryboje, kokiais atvejais galima pateikti prašymus pradėti tyrimą ir taip pat kaip yra su ištekliais, kad teismas galėtų imtis į tų klausimų. Tiek e, klausimų pirminkė, bet jeigu dar leiste, vieną dar norėčiau pateikti klausimą. Aš matau, kad atvyko išorės veiksmų tarybos, tarnybos atstovai, bet e, per pasisakymų vidurį. Aš įsivaizduoju, kad atstovai išorės veiksmų tarnybos bus teiktas žodis ir norėčiau paprašyti, kad būtų prisiminta, jog parlamentas 14 metais antrą kartą e, paprašė savo rezoliuciją bendros pozicijos dėl agresijos nusikaltimų. Mm, bet kol kas netrodo, kad būtų tai tvirtinta ir galbūt galėtumėte papasakoti mums, kiek yra pažengusios diskusijos dėl bendros ES pozicijos, nors e, valstybės narės ne visos yra ratifikavusios dokumentus. Taip, suteiksime išorės veiksmų tarnybai žodį, jeigu jos atstovė norėtų sureaguoti. Buvo pateikta klausimų komisijai ir išorės veiksmų tarnybai. Dėkuoju, nepratusi aš e, prie šios salės. Aš išorės veiksmų tarnyboje vadovauju žmogaus teisų skyriui. Mano pavardė yra Garcija. Atsiprašau, kad pavėlavau. E, mums paskambino pasakė, kad diskusija prasidėjo anksčiau ir skubėjome kaip galėjome. Aš galbūt kai ką pakartosiu, nes negirdėjau visų pasisakymų. Tik norėjau pasakyti, kad ES e, laiko Romos statutą tarptautinėje e, baudžiamoje teisinoje ypatingų pasiekimų. E, o tarptautinis baudžiamas teismas įkūnija vertybės, kurioms mes visi pritarėme, nes manome, kad tarp, e, tarptautinių nusikaltimų aukos e, turi būti, sulaukti įvertimo pripažinimo, kur bebūtų vykti nusikaltimai. Mes remiame e, tarptautinį baudžiamąjį teismą, pernai buvo išreikšta parama ir aišku, mes ir toliau tą darysime. Ir mes manome, jog mūsų misija yra dirbti toliau su visomis vyriausybėmis, žmonėmis, kurie remia šį teismą kaip esminę instituciją, kovojant su nebaudžiamumu. Pernai buvo sudėtingi metai dėl to, kad matėme jau kai kurios šalis siekė pasitraukti, bet jūs turbūt jau girdėjote apie tai, bet situacija pasikeitė, nes dvi e, iš tų šalių atsisakė pasitraukti, tik Burundis liko viena šalis. Šie metai turėtų būti labai skirtingi metai. Tikiuosi, kad dar daugiau šalių prisijungs prie teismo ir mes pažengsime į priekį universalumo srityje. Praeitą savaitę e, surinkta buvo palos e, stalo diskusija tarp teismo atstovų ir šalies veiksmų tarnybos kai kas jau buvo pasakyta dėl to, kad pernelyg daug tarsi dėmesio skiriame kai kuriems regionams. Pirmiausiai Afrikoje aš manau, kad svečiai atsakys į pateiktus klausimus mūsų nuomonę. 2016 metais e, su Gruzijos byla teismas pademonstravo, kad E, mastas veiksmų ir galios e, teismo yra globalesnės, aišku, pagal kompetenciją ir dabar preliminarus tyrimas atliekamas dėl artimų rytų, Azijos, Pietų Amerikos įvykių ir Filipinų klausimas taip yra labai įdomus, ką tik tai jis buvo paminėtas klausime dėl agresijos nusikaltimų, kai buvo pasakyta, ką tik 18 iš valstybių narių yra ratifikavusios Kampalos pakeitimus. Taigi ES nėra bendros pozicijos ar rezoliucijos šio klausimu, tai yra valstybių narių atskiri sprendimai prisijungti ar neprisijungti, bet tai svarstoma vienoje tarybos darbo grupėje speciali yra darbo grupė klausimams susijusiems e, ryšiams su tarptautiniu baudžiamojų teismu ir reguliariai yra svarstomi šie klausimai. Yra tam tikrų iniciatyvų, kuriais valstybės narės siekia koordinuoti savo veiksmus tos, kurios ratifikavo, tos, kurios nori dar tą padaryti, derinasi savo veiklą. Dar porą pastebėjimų dėl kitų išsakytų argumentų apie Romos statutą. Pietų Afrika pasitraukė iš Romos statuto, buvo pasakyta, bet ji apsisprendė grįžti. E, bet Romos statuto gyvenimas nereiškia, e, kad taika bus įtvirtinta ar kad bus e, siekiama tikrai taikos proceso. Reikia nepamiršti, kad kartais šalis nusigręžia nuo to. E, Kolumbijos pavyzdys nesenas, e, veikia tarptautinis baudžiamasis teismas, bet nebaudžiamumas netapo proceso e, dalimi ir tuo apsiribosiu. Dėkoju už galimybę tai tą pasakyti ir dėkoju svečiams už pasisakymus kitiems. Labai ačiū. Aš tikiuosi, kad uh, E, jūsų kolega irgi galės netrukus prie mūsų prisijungti, galėsime tuomet išgirsti visus atsakymus į klausimus. Dar norėčiau rašytą pasitikslinti. Aš kažkada studijavau teisę, taip pat ir tarptautinę teisę. Ir suprantu, kad tai, ką darome šiandien, yra susijęs su Nürnbergo tribunolu. Jūs sakėte, kad dabar baudžiamąją persikėjimą vykdyti lengviau, bet jeigu mes grįžtumėm prie Nürnbergo teismo bylų, tai kaip buvo galima įrodyti agresyvų karo nusikaltimą? Na, e, Nürnbergo teismo prokurorams tai buvo gana didelis iššūkis. Gal jūs galite plačiau papasakoti, per, dėl ko jūs čia išvelgėte panašumų ir kokie skirtingi iššūkiai kyla dabar ir Nürnbergo laikais? Komet karas yra pateisinamas, kada ne? Gal Junktinių tautų saugumo taryba to tiesiog nesuprato, įdomu, ką apie tai manote jūs. E, vienas iš jūsų minėjote Ukrainą. Gal galite patikslinti, kaip ES gali padėti Ukrainai, kokiu veiksmu tikitės iš mūsų, ypač iš Europos parlamento. Ir paskutinis klausimas apie jurisdikciją. net ir tarptautinėje teisėje numatyta skirtinga jurisdikcija. Galbūt vienais atvejais būtų taikoma, pavyzdžiui, pagrindinių teisių hartija, bet gali būti taikomi ir kitokie tarptautiniai teisės aktai kitose pasaulio kampeliuose. Kalbant apie Europos tarybą, tai manau, kad čia irgi gali atsirasti ateitie nemažai bylų. Kaip būtų sprendžiamas jurisdikcijos klausimas, kaip būtų nuspręsta, kas turės jurisdikciją. Pavyzdžiui, jau dabar atsiranda ginčių tarp Strasburgo, Strasbūro ir Luksemburgo teismų. Taigi, kaip bus sprendžiamas jurisdikcijos klausimas, kaip tai vertinate jūs? Nes panašu, kad dabar uh, E, Europoje susidaręs tam tikras teismų trikampis. Žvalgausi pasalę, ar atvyko mano kolega. Panašu, kad ne. Tai tuomet norėčiau paprašyti svečių atsakyti į klausimus. O galbūt paskui surenksime antrą diskusijų etapą, ar gerai. Tai gal tą pačią eilės tvarką pradėkime nuo panios prost. Labai ačiū. Nuskambėjo tikrai įdomių klausimų. Jūsų pirmas klausimas, ko gero, esminis teismai. Mes jau išmokome daug e, pamokų iš to, kaip veikia e, Ruandos, Jugoslavijos baudžiamieji teismai. Vėliau buvo įsteigtas tarptautinis baudžiamasis teismas. Mes esame e, toli nuo nusikaltimo vietų. Ir būtent tai ir buvo e, tarptautinio baudžiamojo teismo prioritetas. Mes, kaip jūs ir sakėte, bandoma, bandome nutiesti tiltus tarp Hagos ir nukentėjusių bendruomenių. Mes turime ir vietos pareigūnų. Daugelį tų šalių, kur vyksta mūsų tyrimai. Teismo proceso metu tie veiksmai tęsiasi. Taip pat jie dirba pasibaigus ir teismo procesui. Mes organizuojame misijas. Ten dalyvauja ir prokurorai, teismo pirmininkas, teismo registratorius. Neseniai mes tyrėme e, nusikaltimus e, Šiaurės Ugandoje. Buvome nuvykę į regioną. Taip pat e, mes užtikriname, kad aukos galėtų dalyvauti teismo procese, kad jos būtų atstovaujamos. Tokiu būdu suteikiame Taip pat mes suteikėme vietos bendruomenėms galimybę užregistruoti tas aukas, kurios nori dalyvauti. Aišku, sistema nėra tobula, yra tam tikrų apribojimų. Mums taip pat tenka sakomybė teismo procesą išversti ir į vietos kalbas, bet tikrai darome viską, ką, ką tik galime. Ir mm, manau, kad dabar geriau suprantate, kaip viskas vyksta. Dabar dėl kritikos dėl Afrikos šalių. Taip buvo minėtų situacijų. Kaip jau sakiau, mes visą laiką labai daug dėmesio skiriame dialogui su Afrikos šalimis. Aišku, tos šalis skirtingos, įvairių šalių pozicijos skiriasi bet daugelis yra nusiteikę atvirai dialogo atžvilgiu. Mes tą dialogą palaikome oficialių lygmenių. Teismo atstovai vyksta į Afriką, į įvairius seminarus. Teismo pirmininkas neseniai buvo nuvykęs į Ugandą. Buvo, taip pat ten vyko ir patikos fondo atstovai, buvome susitikę su vietos bendruomenės atstovais. Taigi mes tengiamės atsižvelgti į afrikiečių susirūpinimą. Dabar dėl e, mūsų būstinės mes turime e, ryšių pareigūną New York'e, nes jis palaiko ryšius su jungtinėmis tautomis. Mes norėtumėm e, turėti panašią būstinę ir Afrikoje, bet kol kas dar nepavyko susitarti. Uh, su Afrikos sąjunga dėl tokios būstinės kūrimo. Mes šį klausimą keliame pasitaikus bet kokiai progai. Čia beje tikrai esame dėkingi ir Europos sąjungai už irgi už šio klausimo kelimą. Dėl patikos fondo teismo pirmininkui, pirmininkiai tai yra labai uh, aktualus klausimas. Patikos fondas yra e, tarsi Romos statuto dalis, tai yra e, e, susijęs, bet nepriklausomas organas. patikos fondas prisideda prie patikos fondas prisideda ir prie žalos atlyginimo Ugandoje. E, tai jau daroma ne vienerius metus. Taigi, tas patikos fondas yra labai svarbi e, Romos statuso, statuto dalis. Ir tas patikos fondas tikrai padeda aukoms, palaiko ryšius su aukomis. Ir aišku, patikos fondas tengiasi pritraukti vis daugiau lėšų. Tai daroma ir šiuo metu, tam, kad galėtumėm atlyginti žalą nukentėjusiems asmenims. Žiniasklaida beje e, nemažai rašė apie padėtį Filipinuose. Jūs irgi tai minėjote bandoma atkreipti teismo dėmesį padėti Filipinuose, tai aš nenoriu užbėgti įvykiams už akių. Prokuroras tai turėtų padaryti nepriklausomai. Taigi plačiau šio klausimo pakomentuoti negaliu. Dabar klausimas dėl jurisdikcijos. Kalbant apie Romos statutą, tai paminėsiu vieną svarbų dalyką, įdomų dalyką ten yra nurodyta labai neįprastinė jurisdikcijos forma. Aš jau anksčiau kalbėjau apie um, nusikaltimais kaltinamų asmenų dalyvavimą. Uh, teismo veikla yra pagrista papildomumo principu. Romos statute buvo kalbama ne vien tik tais apie tribunolą, teismą atskirą, bet apie visą teisingumo sistemą. Uh, tam, kad valstybės atskirai arba kaip e, valstybių grupė ar regioninės organizacijos būtų paskatintos irgi prisimti tiesioginę atsakomybę, vykdyti baudžiamą jį persekiojimą tyrimus dėl įvykdytų nusikaltimų. Tarptautinio baudžiamojo teismo jurisdikcija yra tik tais atvejais, kai nėra valstybės. Kaip jau sakiau anksčiau, valstybės vykdyto turi juris, universalią jurisdikciją, kaip kad atsitiko Senegalo atveju, bet yra tokių atvejų, kai nėra valstybės, kuri gali vykdyti baudžiamąjį persekiojimą ir tokiu atveju jurisdikcija tenka tarptautiniam baudžiamajam teismui. Bet gali būti ir taip, kad byla niekada nepateks į tarptautinį baudžiamą į teismą, nes jinai bus tyriama nacionalinėje jurisdikcijoje. Ir iš tikrųjų, kuriant šį tarptautinį baudžiamą į teismą, niekada nebuvo planuota, kad jis pakeis nacionalinį jurisdikciją. Tai yra tik tais, tam tikras papildomas teismas. Tai būtent tai norėjau pabrėžti. Ačiū ir dabar kitas mūsų svečias. Ačiū dėl klausimo, dėl e, tautų saugumo tarybos. Manau, kad kas įvyko saugumo padaryboje, ypač aiškiai rodo, kai Sudano situacija buvo pateikta teismo jurisdikcijai, taryba, taryboje kelios svarbios valstybės susilaikė. Tai buvo 2005 metais, kai saugumo taryba pateikė, perdavė tai e, bylą dėl Libijos. Tai buvo vien, vienbalsis sprendimas 11 metais. Tai buvo vienbalsis sprendimas. Tai galima sakyti, saugumo taryba remia teismą. Nemanau. Kaip 14 metais buvo veto atveju, pavyzdžiui, buvo kitų veto, pavyzdžiui, kai Ispanija norėjo perduoti Šilankos jurisdikciją teismui. Viena šalis panaudojo veto grėsmę, pakrasino veto. Ir panalizuokime, kodėl kai kurios situacijos nebuvo, ne, ne, nebuvo išspręstos taip, kaip galėjo. Tai buvo panaudota saugumo tarybos rezoliucija dėl jėgos panaudėjimo nes Libijos teritorijoje buvo teisėta naudoti jėgą. Ankstesnė rezoliucija, kuri prašė teismą imtis veiksmų, mm, tarybos nebuvo panaudota. Taryba niekad nepasakė, no Libijos valdžiai, dabar turite elgtis kaip geri mūsų broliai ir seserys. Jūs priimate tas priemonės, kurių reikia, kad prisijungtumėte prie Romos statuto. Ne, Hagoje yra įrodymų, kad valstybės kalbasi su teismu, bet klausimas yra nepriklausomas, todėl jis ignoruoja tų valstybių, kurios kišasi jo nepriklausomumą veiksmus. Nepaimti Libijos teismas nusprendė, kad Libijos jurisdikcija turi precedentą. Pulkininko Gaddafo atveju jis buvo brutaliai nužudytas, kai jis buvo beginklis. Tai buvo susidarojimas ir humanitarinės teisės pažydimas. Ne viena iš didžiųjų valstybių neprašė Gaddafį areštuoti ir atsiųsti į Hagą. Taigi, čia turime problemą su saugumo taryba. Gal Sirijoje ir yra tam tikras nebaudžiamumas susitarimas tų, kurie vykdo nusikaltimus. Taryba taip pat nevykdo savo sprendimų išplėsti teismo jurisdikciją. Manau, kad šiuo metu nėra jokio noro e, saugumo taryboje imtis veiksmų. Gruodžio pabaigoje, e, pateikus Liechtensteinui ir Maltai, Maltai pasiūlymus, buvo sukurtas mechanizmas išsaugoti įrodymus Sirijoje. Tai yra desperatiškas veiksmas, bet visgi tai yra geriau negu niekas. Kaip parodo, šimtas daugiau valstybių e, balsavo dėl rezoliucijos. Tik mažuma nori išlaikyti nebaudžiamumą. Tačiau įrodymai visgi išliks ir bus galimybė ateityje, galbūt ir taryboje, ir tokios organizacijos kaip Europos parlamentas ir nacionaliniai parlamentai gali palaukti kažkokio momento ir kuomet būtų galima galbūt patvirtinus geresnę rezoliuciją, taryba, saugumo taryba ir taip toliau galės finansuoti tokius tyrimus kai 193 valstybės prašo teismo išsikišti, tai jos visos 193 ir finansuoja tą tyrimą. Taip numatyta statute. O kitos rezoliucijos galbūt tikėkime dėl bet kokio kito nusikaltimo perduos teismui uh, jurisdikciją. Galbūt dar reikės palaukti, bet reikia bandyti ieškoti galimybių. Kitas klausimas dėl to, ką ES turėtų daryti, kad e, Ukraina patektų į teismą. Ukraina jau pakeitė savo konstituciją, kaip ir Turkija. Ir 124 straipsnis e, sako, kad e, Ukraina gali priimti, gali priimti teismo jurisdikciją, ką padarė Turkija prieš dešimtį metų. Be to, dėja, prezidento administracija numatė trijų metų perinamį laikotarpį atidėti šios straipsnio įsigaliojimą iki 19 metų. Mm, iš esmės, kaip ponas Porošenko jau nebus prezidentas tai jie tiesiog tą karštą bulvę perdoda kitai administracijai. Europos Sąjunga turėtų pasakyti tarsi Ukrainai, kad tą perimą laikotarpį reikia panaikinti ir nieko nereikia bijoti, jeigu nieko nesi nusikaltęs. Mes norime užkirsti kelią nusikaltimams, išgelbėti aukų e, gyvybės. Jeigu teismos gali padėti apsaugoti nuo nusikaltimų, tai kaip pavyzdžiui Irako prezidentas sakė, kad dabar nereikia dabar nieko daryti, reikia išspręsti mūsų situaciją. Na, tai netinkamas argumentas. Mes turime laikytis įstatymų, kai ir naudojame jėgą. Žinoma, mes žinome. Buvo atliktas svarbus darbas Kijove, ES delegacija čia dirba svarbu darbą. Ir e, jūs, kaip parlamentas, jūs juk turite bendrą komitetą su Ukrainos parlamentu ir jo panaudojimas gali būti svarbi platforma e, dirbti šiais klausimais. Norėčiau e, atsakyti į keletą iš tų puikių klausimų. Pone Lokvilė ir manęs klausė, ar galėčiau kaip nors patarti jai, e, kaip paskatinti kai kurias valstybės narės, kurios e, dar neratifikavo kampalos pakeitimų. Manau, kad šios šalis ir matė ir skaitė mūsų vadovą, e, daug argumentų jame išdėstė už ratifikavimą, bet tikrai yra labai keista tai. Man atrodo, kad daugiausia dėlsiama dėl to, kad vyksta techninės diskusijos, kurias aš minėjau anksčiau, apie išlygų mechanizmą, opt-out mechanizmą. Ir aš kaip galima techniškiau tai paaiškinsiu. Kai kurios e, šalys nėra tikros dėl savo teisinės situacijos, kaip valstybės, kuri neratifikavo pakeitimų. Atsakymas turėtų būti tarsi akivaizdus. Jeigu ratifikuoji pakeitimus, tai nebeturi e, tos problemos ar to klausimas, toks klausimas nebekyla. Kai kurios šalys ratifikavo pakeitimus ir rengė vidinės diskusijas apie tam tikras pakeitimų dalis, jų prasme, bet uh, E, jos sakė, kad neturime išsiaiškinti, nes tai yra susijęs su šalimis, kurios neratifikavo pakeitimų. Taigi ratifikavus tos dilemos nebeliktų, gal tai yra dar vienas papildomas argumentas. Ir e, rimčiau jau kalbėsime apie diskusijas, tai galime pasakyti, kad mes tikimės, jog iki metų pabaigos viskas pradės veikti ir po to atsiras papildomos informacijos dėl proceso ir galbūt e, tokiu būdu padėsime toms neapsisprendusioms šalims e, padėti apsispręsti, ratifikuoti pakeitimus. Pirmininkė, Jūs mane pagavote dėl tų žodžių lengva teisti. Aš iškart pasigailėjau pavartojęs tą žodį lengva. Netaip reikėjo pasakyti. Reikėjo pasakyti, galbūt būtų netaip sudėtinga, netaip nepaprastai sudėtinga teisti. Agresijos apibrėžimas E, tarsi rodo, ką daro lyderis ir nereikia pirmiausiai vykti į kovos lauką ir e, rinkti informaciją apie karo e, nusikaltimus ir nustatyti ryšį su lyderiu dažnai viskas yra kur kas paprasčiau atsispindi dokumentuose ar viešuose pareiškimuose, nes tai yra susijęs su nurodymų davimu, nu, su raginimu imtis jėgos prieš e, kitą valstybę. Buvo paminėtas Nurembergas, bent jau aš nesakiau, kad lengva buvo e, viską padaryti vykstant Nurembergo procesui bet tuo metu e, buvo daug kaltinamųjų, E, kuo žemiau eini vadovavimo grandinė, tuo yra e, sunkiau nustatyti, kad žmogus atsakingas už agresijos nusikaltimą, bet lyderis pirmiausiai autoritarnė valstybė, kai vienas žmogus valdo šalį, yra ganėtinai e, aiškus atvejis. Ir trumpai, jūs taip pat šiame kontekste paminėjote gal platesnį dalyką, kada e, pateisinamas ir kada nepateisinamas, jeigu jis naudojamas, turbūt reikėtų atskiro klausimo šiuo e, klausimu, bet reikia pasakyti, kad e, žinome, apibrėžiant agresiją, jėgos naudojimas savyginos tikslais ir leidus saugumo tarybai negali sudaryti agresijos nusikaltimo. Kai kurie atvejai nėra tokie aiškus ir dėl to atsirado tokia slengsnė nuostata apibrėžime. Sakoma, kad tik aiškiausi agresijos e, pasireiškimai turi būti perduotami tarptautinėme baudžiamąją teisme. E, turi būti atski, atskiri atvejai. Ir tai nereiškia, kad jie yra teisėti pagal tarptautinę uh, E, teisę, bet jeigu šalies lyderis yra e, siunčiamas į teismą už agresijos nusikaltimą, mes taikome aukščiausią e, slengstinę nuostatą pagrįsta Nürnbergo precedentu ir mums tai yra esminis elementas susitarant dėl apibrėžimo buvo uh, Kitaip sakant, e, ne tik šalis e, teismo narės, bet ir grupė, kuri buvo atvira visoms jungtinių tautų narėms e, svarstė šį klausimą. Mes pasi... prisiminsime, ką jūs sakėte. Nacių lyderių dauguma jau buvo mirę, kai vyko Nurembergo teismas beje. Dar norėčiau suteikti žodį klausėjams, jeigu norite, prašom. Dėkoju, ponė Gomeš. Noriu kreiptis į išorės veiksmų tarnybą ir komisiją. Ar galėtumėte pasakyti mums, kas yra daroma, kad paremtume ES ir kitur pilietinę visuomenę kovant su nebaudžiamumu, pasitelkiant tarptautinį baudžiamą į teismą. Pavyzdžiui, kai akivaizdžiai pažeidžia įvykdami karo nusikaltimai, e, nusikaltimai žmoniai Sirijoje. Pavyzdžiui, tam, kad būtų galima paremti vietos veikėjus, kurie renka informaciją, kad būtų galima perduoti bylas teismui, kai tą bus galima e, padaryti. Pavyzdžiui, jezidžių E, klausimas, kurie tapo genocido aukomis. Aš manau, kad jūs galite suvaidinti labai svarbu vaidmenį tiesiai paremdami teismą, taip pat ir pilietinę visuomenę, kuri renka, renka informaciją ir galbūt kažkada atsidurs teisme e, šie atvejai. E, ponas Donat Katin kalbėjo apie valstybės ir vadovus, tai yra kitas atvejs. Ir dar noriu paklausti, ar teismas vaidina kokį nors konsultacinį ar kitokį vaidmenį į Senabireis teisme, Senegalo atvejais tai yra. Man atrodo, kad ši byla, kovant su nebaudžiamu, yra labai svarbi, kaip pilietinė visuomenė ėmėsi veiksmų ir valstybė narė savo teismų sistemą panaudojo, bet aš norėjau paklausti, ar koks nors buvo ryšys su jūsų teismu. Labai konkretus klausimai, gal dabar atvirkštinė tvarka. Ar kas nors norėtų atsakyti? Tikriausiai jūs į daugumą klausimų turėsite atsakyti. Paskutinis klausimas. Avreit teismo byla, man atrodo, kad tai yra puikus pavyzdys, kaip veikia Romos statuto sistema. Tai yra atvejs, kai valstybė prisėmė atsakomybę ir e, surenkti teismo procesą. Tai visiškai atitinka papildomumo principą. Visas procesas buvo e, palaikomas tarptautinio baudžiamojo teismo du ar net trys principai tiksliau, atstovai mūsų dalyvavo proceso pradžioje, kad būtų galima pademonstruoti, kaip veikia Romos statuto sistema. E, konkretaus bendarbiavimo nevargu ar buvo su teismu, bet e, jis vyksta, kai e, vyksta teismai vietos kontekste ir Romos statutas uh, užtikrina bendradarbiavimą su teismu, taip pat teismo bendradarbiavimą su nacionalinėmis institucijomis atliekant tyrimus ir vykstant teismo procesams. Man atrodo, kad tą pavyzdį reikėtų pakartoti, skatinti būtent Romos stato sistema tam ir sukurta. Pone Katin, jūs norėtumėte trumpai pastebėti kai ką. Taip tik grįšiu prie vieno dalyko, kuris buvo paminėtas dėl Afrikos ir tarptautinio baudžiamojo teismo. Norėčiau pasakyti, kad pasitraukimų banga pernai spalį sukėlė tokią stiprią reakciją valstybėse narėse, tarptautiniu mastu, pilietinė visuomenėje ir ES NVO e, kitur e, leido, privertė pakeisti kursą ir noriu su padžiavimu pasakyti, kad būtent Afrikos nacionalinis kongresas, e, kuris turi daugumą parlamente, e, užtikrino, kad e, būtų atšauktas įstatymas, e, kuris numatė prisijungimą prie e, Romos statuto, e, buvo atšauktas, bet pasiūlymas tą padaryti buvo atšauktas prieš uh, mėnesį ir nebebus pateiktas pakartotinai, kaip mes girdėjome. Mes e, buvo pasakę e, kaip tik ta šalies atstovai, kad mes nenorėsime e, žengti tokio dar žingsnio atgal. 2015 metais Pietų Afrikos teisė buvo, sakom, pažeista, bandant Sudano prezidentą areštuoti bet pozicija pasikeitė ir e, Gambijos atvejs yra kitoks. E, Sudanas įžengė e, jo paėgos į Gambijos teritoriją, tačiau įvyko taikus perėjimas prie valdžios, o Gambija prisijungė prie tarptautinio baudžiamo teismo. Mes dabar dirbame su parlamento nariais, kad būtų gyventas Romo statutas, kaip kad Pietų Afrikos atveju ir kad nebūtų tokių daugiau situacijų, kaip kad matėme neseniai. E, prieš keletą mėnesių paaiškėjo, kad e, situacija tikrai keičiasi ir tęsiami darbai, kad viskas būtų išspręsta visam laikui. Praeitą savaitę e, Nigerio e, parlamentas pasikvietė E, atitinkamus e, vyriausiąją prokurorę teismo ir buvo ieškoma galimybių dirbti kartu. Teismo signalas tikrai e, darosi labiau priimtinas net ir visuomeniai Afrikoje. Kai kas bando boikotuoti teismo darbą, bet jie neatstovauja visų afrikiečių piliečių nuomonėms ar pozicijai. Dėkoju, išorės veiksmų tarnybai pateiktas e, buvo klausimas, ar norėtumėte sureaguoti dar kartą. Trumpai, taip, iš tiesų, Europos Sąjunga labai praktinėmis priemonėmis remia tarptautinio baudžiamo teismo darbą. 2011 metais priimtas tarybos sprendimas veiksmų planas, kuris paaiškina, kaip mes konkrečiai remiame teismą, o dėl finansavimo nuo 2000 metų 37 maždaug milijonai eurų buvo panaudota arba tiesiogiai remiant teismą, ar visuomenę pilietinę, kuri dirba siekdama įtvirtinti kaip galima plačiau Romos statutą. Neseniai pasirašyti nauji sutarimai, kaip ir kasmet, su teismu, kad būtų galima tęsti tokią paramą 16-17 metais. Europos Sąjunga tokiu būdu taip pat prisideda prie Romos statuto įgyvenimo tiesiog kaip teikdama finansavimą teismą. Aš taip pat norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad Europos demokratijos ir žmogaus teisų priemonės e, vertintojai tai yra vienas iš pagrindinių paramos šaltinių ir jie paskelbė ataskaitę, tai yra nepriklausomas vertintojas Ir tas vertintojas akcentavo tai, jog labai svarbu, kad ES ir toliau kovotų su nebaudžiamumu ir toliau e, remtų e, teismą. Taigi tai atsispindės ir toliau mums taikančią priemonę. Think... Labai ačiū. Manau, kad tuo ir baigsime šios dienos klausimą šio be galo įdomių klausimų. Labai ačiū Jums visiems už Jūsų laiką. Iš jūsų išgirdome daug svarbios, kokybiškos informacijos. Ačiū už tai, kad radote laiko pas mus atvykti. Aišku, nariai galėjo dalyvauti ir gausiau šiame klausime. Turėtumėm ateitie pagalvoti apie tinkamą tokių sustikimų formatą. Vis dėlto iš visų ekspertų tikrai išgirdome labai daug įdomios informacijos. Ačiū už tai, kad atvykote. Tuo ir baigiame šios dienos posėdį. Rytoj 9 ryto, 9 ryto įvyks išplėstinio biuro posėdis, nuo komitetas darbą tęs 10 val. Ačiū visiems, gero vakaro.